Czy możemy już zaczynać? Gal mes galėtume pradėti posėdį. witam państwa bardzo serdecznie otwieram dzisiejszy Norėčiau pasveikinti visus susirinkus į šį posėdį. Šis mūsų posėdis bus labai įdomus. Aš manau, kad, kad jūs visi gavote mūsų komiteto posėdžio darbo atvarkės projektą. Kiek aš suprantu, niekas neturi jokių pastabų. Tai reiškia, kad darbo atvarkės projektas yra patvirtintas. Toliau pereiname prie protokolo tvirtinimo. Kalbame apie Liepos 23 dienos posėdžio protokolą. Ir jei neturite jokių pastabų, tam protokolui galime jį patvirtinti. Gerai, tuomet galime perėti prie trečiojo punkto, tai yra pirmininko pranešimai. Norėčiau Jums pranešti, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu ir kad yra verčiama į 19 kalbų. O po pietų bus verčiama dar ir į ir iš kruatų kalbos. Per, dabar norėčiau paprašyti, kad, jūs, kad mes patvirtintume mūsų eilinių posėdžių kalendu, 2015 metais kalendorių. Tas kalendorius buvo patvirtintas koordinatorių jų posėdėje. Posėdžių tvarkaraštis buvo svarstytas e, tame posėdėje ir jei pažvelgsite į tą tvarkaraštį, pamatysite, kad mes turėjome vis, visus posėdžius suplanuoti atsižvelgdami į tam tikrus biurokratinius apribojimus Bet aš tikiuosi, kad iš esmės tas tvarkaraštis e, visiems bus priimtinas. Ir jei taip ir yra, tuomet gal galėtume jį patvirtinti. Nematau prieštaraujančių. Tuomet tas tvarkaraštis yra patvirtintas toliau. Ketvirtasis darbo tvarkės punktas. Tai yra tikrasis jau o, mūsų darbo tvarkės punktas. Nauji maisto produktai. Už e, šį pranešimą yra sakingas aplinkosaugos komitetas ir mes džiaugiamės, kad mūsų kolega ponas Nikolson rengia pranešimą aplinkosaugos komitete. Jums tikriausiai yra žinoma, bet aš vis tiek jums priminsiu, kad nuomonė dėl šio pranešimo renks e, socialistų frakcijos atstovė, ponia Dečijana Sarbu. Ir kaip minėjau, atsakingas komitetas yra e, aplinkosaugos komitetas. Tas komitetas tvirtins pranešimą lapkričio 24 dieną, o tai reiškia, kad mūsų komitetas turės patvirtinti mūsų parengtą nuomonę savo posėdėje lapkričio 6 dieną. Taigi lapkričio 6 dieną mes balsu, balsuosime dėl nuomonės projekto, kurį parengs ponia Sarbu. Taigi nuomonė parengti laiko yra nedaug ir manau, kad būtų geriausia dabar suteikti žodį komisijos atstovui tam, kad jis pristatytų mums šį. Uh, pasiūlymą ir po to mes galėsime suteikti žodį pranešėjai, kad jį galėtų pristatyti mums savo nuomonę. A, panašu, kad jos nėra, kad jį dėja kad ji negali dalyvauti posėdėje, todėl uh, ją pavaduos ponas Dokastro. Norėčiau pasakyti, kad naujame pasiūlyme yra atsižvelgiama į poziciją, kuri buvo patvirtinta e, kad tas dokumentas naujas buvo parengtas po to, kai takinimo komitetui nepavyko susitarti dėl bendro dokumento, dėl uh, to, kad iškilo problemų dėl klonavimo. Ir naujame pasiūlyme jau klonavimas nėra paminėtas. Jame kalbama tik tai apie naujus maisto produktus. Ir komisija teigia, kad tas naujas pasiūlymas atspindi susitarimą, kuris buvo pasiektas 2011 metais. Taigi, iš esmės apie tai kalbėjome jau 2011 metais, ponas De Castro buvo už tai atsakingas ir dabar geriausia būtų, ko gero, suteikti žodį komisijos atstovui, Sanko generalinio direktorato atstovui. Atstoviai, prašau, ponė. Thank you very much, Mr. Chairman, for... Ačiū pirmininkė, kad suteikėte mums galimybę pristatyti šį pasiūlymą. Uh, kaip teisingai pasakėte, šis pateiktas pasiūlymas yra taikinimo Mm, rezultatas taikinimo, kuris žlugo ne dėl naujų maisto produktų, dėl klonavimo. Taigi, iš esmės, turime pagrindinius elementus iš parlamento ir tarybos derinimo ir mm, iš esmės tikslas yra supaprastinti naujų maisto produktų tvirtinimo procedūrą pagal dabartinį reglamentą. Tai yra labai sudėtinga ir brangi procedūra tiek pareiškėjams, įmonėms, tiek nacionalinėms valdžios institucijoms, tiek mums patiems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 kadangi yra trejų pakopų labai ilgas procesas ir um, visų pirma, paraiškos teikėjai turi kreiptis į valstybę narę, kuri turi atlikti poveikį vertinimą, tada ta valstybė narė turi atlikti, atsiprašau, rizikos įvertinimą, pasitaiso kalbėtoja, tada turi rezultatus paskleisti visoms valstybėms narėms, tos valstybės narės turi pateikti savo komentarus dėl rizikos įvertinimo, jeigu nėra prieštaravimo, aišku, tie nauji maisto produktai gali būti patvirtinami, tačiau daugeliu atveju yra prieštaravimų. Tai reiškia, kad tuomet visą tai turi būti siunčiama į komisiją ir į EFSA, Europos maisto saugos tarnybą, kuri turi atlikti dar vieną rizikos įvertinimą. Ir tik tada e, vykdoma tvirtinimo procedūra. Taigi visa sistema yra labai ilga ir sudėtinga. Dabar ją pakeis uh, Um, visiškai nauja paprasta tvirtinimo procedūra, pagal kurią uh, paraiškos teikėjas kreipiasi iš karto į komisiją, uh, Europos maisto saugos tarnyba EFSA uh, atlieka iš karto mm, tą tvirtinimą. Taigi toks pagrindinis pakeitimas pagal naują reglamentą. Dar vienas dalykas, kas yra labai svarbus, yra dėl trečiųjų valstybių. Kaip žinote, yra daug žemės ūkio produkcijos, maisto produktų, kurie yra vartojami jau ilgą laiką kitur ir mes galvojame ir taip pat galvoja ir tos institucijos, kurios e, tarėsi per taikinimo procedūrą. Nėra pateisinama tai, kad e, tokie žemės ūkio produktai, kurie yra labai ilgai vartojami trečiose valstybėse ir viskas yra aišku, įrodyta, kad viskas yra saugu, kad saugu jos vartoti. Tai nėra pagrysta, kad paskui tokiem produktam yra taikoma pilna tvirtinimo procedūra. Tai tokiems produktams būtų taikoma supaprastinta procedūra, taip vadinamas notifikavimas arba pranešimas. Reiškia, tai reiškia, kad bus lengviau patvirtinti tokius produktus pardavimui ES. Bet aišku, bus ir visas saugos tinklas. Jeigu kažkokia valstybė narė um, turi kažkokio prieštaravimo dėl šio maisto e, produkto uh, saugumo, aišku, jeigu turi teisę kreiptis į EFSA Taigi, ta procedūra ir supaprasinta toms rečiosiams valstybėms, kur yra aiškiai įrodyta, kad jau ilgą laiką, 25 metus, tokie maisto produktai yra naudojami ir jie yra saugus. Taigi, dėl tos priežasties mes netlikome papildomo poveikio įvertinimo, nes buvo atliktas poveikio vertinimas pirminiam pasiūlymui ir um, pagrindinis tiklas yra supaprastinti procedūrą, kad tos taisyklės veiktų efektyviau, tai tas tikslas ne, nepasikeičia, tai nereikėjo papildomo poveikio poveikio įvertinimo studijos. Aišku, esame labai dėkingi Europos parlamentui, kad e, parlamentas pats atliko tokį e, poveikio įvertinimą, kuris tik tai dar kartą patvirtina, kad iš tikrųjų šis pasiūlymas yra pagrystas ir reikalingas. Tikrai šis pasiūlymas supaprastins sąlygas dėkti inovacijas, kadangi mes suprastiname tvirtinimo procedūrą. Taip pat padėsime ir mažoms vidutinėms įmonėms įsilieti į rinką, kadangi vienas iš pagrindinių pakeitimų yra tas, kad mes sutikime suteikiame bendrąjį leidimą iškart. Um, tuo tarpu, kai pagal dabartinį reglamentą, tai yra dar papildoma tokia technokratinė, biurokratinė kliūtis, nes yra suteikiama tik tai individualus leidimas. Konkrečiai kiekvienai įmonė jis yra suteikiamas. Paskui, kai nauja įmonė įsijungia į rinką, ji turi iš naujo um, įrodinėti, kad tikrai tas produktas neturi jokių esminių naujų papildomų medžiagų ir taip toliau. O dabar pagal šį reglamentą tikrai bus supaprastinti supaprastintos sąlygos į rinką patekti mažoms įmonėms, kurios galbūt ne visuomet turi uh, tikrai tokių pajėgumų pačios atlikti rizikos įvertinimą. Taip pat yra labai svarbu pabrėžti, kad mes, aišku, supaprasname sąlygas dėkti inovacijas ES, bet, aišku, mes visuomet siekiame garantuoti ir um, maisto saugumą, kadangi rizikos įvertinimą atliks Europos maisto saugos tarnyba. Be to reikia pabrėžti, kad e, maistas iš klonuotų gyvūnų nepatenka į šį reglamentą ateityje. Aš noriu, nepateks į reglamentą ateityje, aš būtent pabrėžiu, kad nepateks ateityje, kadangi buvo pasiūlymų dėl e, klonuotų klonavimo procedūrų, įvairių metodikų, klonuoto maisto kai kurio, e, bet visa tai nepatenka į taikymo sritį. Maistas iš klonuotų gyvūnų vis tik tai bus reglamentuojamas šiuo reglamentu, nes kitaip atsirastų teisinėje erdvėje spraga. Kai tik tai bus patvirtinti nauji tekstai dėl klonuotų maisto produktų, tai tuomet iš karto tos nuostatos, kurios yra šiame reglamente, nustos galioti dėl klonuoto maisto tam, kad būtų išvengta tų teisinių spragų. Um, kol kas bus tie reikalavimai dėl pateikimo rinkai taikomi, dėl pateikimo į rinką, dėl leidimų suteikimo iki to momento, kai bus patvirtinti nauji teisės aktai dėl e, klonuotų gyvūnų. Tai tiek, jeigu dabar būtų klausimą, aš mielai atsakysiu. Ačiū, pirmininkė. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Periname prie parlamentarų pasisakymų ir pirmiausia, ponas De Castro, prašom. Grazie. Grazie, Presidente. Ačiū, pirmininkė. Dačianas Sarbu visiškai pritarė, kad klonuotų gyvūnų produktai nebūtų įtraukti į komisijos pasiūlymą, kad būtų įtraukti į komisijos pasiūlymą, kol nebus ir e, teisės aktų nauji maisto produktai turi būti reglamentuojanti atskirai nuo klonuotų gyvūnų produktų. Tačiau būtina, aišku, būtina išvengti teisinio vakumo kas atsitiktų, jeigu e, būtų naujų produktų reglamentavimas neišsprendus klonuotų gyvūnų produktų reglamentavimą. Ankstesni pasiūlymai buvo parlamento e, atmesti ir kai kurie iš tų pasiūlymų pateko į šį pasiūlymą. Atrodo, kad nepakankamai vertinamas pagrindinis svarbus e, parlamento vaidmuo E, kaip ir e, su papildais, e, kvapais ir taip toliau, tas pats ta, turi būti taikoma ir naujiems produktams, kuomet, kuomet rengiamas sąrašas. Pone Sarbu atsiprašo, kad negalėjo atvykti į šį posėdį, tačiau mano, kad reikia aiškiai pabrėžti naujus maisto produktus, kad nebūtų jokių teisinių neiškumų ir nebūtų jokių spragų, teisinių spragų. Tai yra labai svarbus aspektas ir pagaliau pana Šarbu mano, kad valstybės narės turėtų galėti konsultuoti su kitomis valstybėmis narėmis ir komisija. Jeigu kyla, kyla abejonio, ar e, maisto produktui e, taikomas e, šis reglamentas ar ne. Ačiū. Labai ačiū. Toliau. Pone Ajuzo, prašom. Muchas gracias, señor presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. E, šis pasiūlymas yra sveikintinas, nes tikėjomės jos sulaukti jau nuo 2008 metų, kuomet e, taryba e, pasisakė apie tai, praėjo šiek tiek laiko ir maisto pramonė iš tikrųjų tokio reglamento reikia, kaip sakiau, ne, jis sveikintinas ir dėl to, kad e, klonuotų produktų čia nėra, nes dėl klonavimo per taikinimo procedūrą reglamento projektas buvo atmestas 2011 metais. Todėl aš manau, kad yra labai gerai, kad taikoma, siūloma centralizuota procedūra, ji taps kur kas darnesnė, tai yra vienas e, svarbiausių reglamento pozityvių aspektų. Tačiau norėčiau pabrėžti kelias problemas, kurios gali būti čia e, susijusius su šiuo reglamentu. Viena problema yra apibrieštis. Mums atrodo, kad apibrieštis čia yra per, pakankamai per, per nelik neaiškiai. Na, Naujas produktas e, tai yra maistų naudojamas produktas iki 97 metų. E, po 97 metų. Taigi tokia apibrieštis yra pakankamai neaiški. Ką reiškia vartojamas žymių mastu? Tokią apibriežtį reikėtų patikslinti. Komisija taip pat panaikino kategorijos, kurios buvo numatytos ankstesnėme reglamente ir dėl to gali kilti teisinio neiškumo situacijų. Na, man atrodo, kad šių metų Liepos dokumente taryba atsisakė kategorijų, kurios buvo ankstesnėme, ankstesnėme reglamente. Kita apibrieštis, kuri gali kelti neiškumų tai yra nano medžiagų apibrieštis. Čia nurodoma apibrieštis dokumente, kuris šiaip vadinamas ženklinimo reglamentu, tai yra informacijos teikimas vartotojams. Na ir po to čia kalbama apie tai, kad na, trečiojo šalyje, pavyzdžiui, vabžiai gali būti vartojami ilgiau negu 25 metus. Mums tai toks vabžių įtraukimas yra sukrečiantis. Po to terminai. 9 mėnesių terminas naujiems produktams ir 6 mėnesių e, terminas maisto produktams iš trečių šalių. Aš nežinau, ar čia per daug ar per mažai, tačiau turime turėti galvoje, kad tai yra papildoma našta EFSAI, kuri ir taip turi daug darbo. Įsivaizduoju, kad 9 mėnesiai, ko gero, yra geras terminas, tačiau norėčiau tai aptarti su EFSA, išgirsti jų nuomonę, ar jie sugebės atlikti tyrimus per tokį laikotarpį. Labiausiai man rūpė vis, vis dėlto tai yra duomenų apsauga. Bus taikomi generiniai leidimai, kurie nebus riboti laiko prasme ir po to bus individualūs leidimai galiojantis penkerius metus. Atrodo, kad čia reikės dar e, išsiaiškinsi, kad būtų galima užtikrinti tam tikrą palyginamumą pagal e, ankstesnius reglamentus. Mes nenorime, kad e, kai kurie produktai būtų tas tarsi išskirtiniai. Žinoma, reikia numatyti tokiems produktams e, perinamosios laikotarpis, tačiau tuo tarpu tiek, kaip sakiau, pasiūlymas yra sveikintinas ir tikiuosi, kad jis bus veiksmingas, mes galėsime jį patvirtinti. Ačiū. Ačiū šį, nu, šios komentarus ir detalę informaciją. Toliau panas Agnijo. Thank you, Chairman. Ačiū pirmininkė. Žinome, kalbame apie naujus produktus ir atrodytų, kad čia bandymas užgrobti valdžią valstybėms narėms, tą valdžią perduoti komisijai, kaip paprastai daroma to pretekstu, kad tai stopys pinigus, visada taip yra. Mūsų vyriausybė, Britanijos vyriausybė atrodo ne, negali apsispręsti, kad pati Britanija gali tokius dalykus spręsti, tuo turės spręsti komisija. Visa tai e, kelia didžiulį nerimą. Čia naudojamas terminas kultūriniai prieštaravimai. Na, Britanijoje e, kultūriškai nepriimtina valgyti arklieną, o Europos Sąjunga kontroliuoja ženklinimą. Mes buvome patikinti, kad viskas bus puiku, niekas nebus ženklinama teisingai o prieš keletą metų arkliena buvo pardavinėjama Anglijoje kaip jautiena. Tai yra ES sistema neveikia visiškai. Ženklinimo sistema vadinasi HAKA. Buvo, tai buvo našta maisto pramoniai ir kokia buvo viso to nauda. Arklieną pateko į maisto grandinę. Kokia kita problema? apibrieštis. Minimas e, pirminis, e, pirminė gamyba. Anglų kalba e, tai reiškia nuo fotosin, iš fotosintezės. Tai yra iš augalų pagamintas būtų tokia pirminė gamyba. O žodis mėsa netgi neminimas šiame reglamente. Tai reiškia, kad mėsos produ, mėsa iš miškų, krokodilų, pavyzdžiui, gyvačių mėsa čia nepakliūna. Todėl nesterina, kad aš tam prieštarauju. Aš norėčiau, kad Britų vyriausybė spręstų, ką gali valgyti Britų žmonės, kas jiems tinka valgyti. Ačiū. Ačiū. Toliau, pana Rebeka. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ponas Rebeka. Că alimentele noi sunt un sector destul de nou. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujai produktai yra gal naujas sektorius ES lygmenių, taip pat ir valstybės narėse. Aš manau, kad mums reikia tam tikro laikotarpio renkant informaciją, kad daugiau suprastume šią temą. Ir tai, ką darome čia, tai pirmiausia turime turėti galvoje vartotojų interesus. Turiu klausimą komisijai. Kaip komisija planuoja teisingai informuoti Europos piliečius. Ačiū. Bardzo dziękuję. Proszę. Ačiū. Pane Štail. Zitten. De definitie van deze nieuwe voedingsmiddelen sluit. Ačiū, pirmininkė. Jeigu pažvelgsime į apibrieštis šiame reglamente, tai man atrodo, kyla klausimų dėl produktų, kurie pagaminti iš autorizuotų ar neautorizuotų naujų produktų. E, tokiems produktams e, ar, ar jiems bus taikomas tas pats e, naujas leidimo procesas. Ir Aišku, jų sudėdamosios dalis nėra tas pats, kas patys produktai. Todėl būtų įdomu, ar dėl ingredientų bus e, taikomos kitos taisyklės, ar tie patys 25 metų laikotarpiai ir panašiai. Ačiū. Pane Dėlė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijai už darbą rengiant šį dosiją. Norėčiau taip pat pažymėti, kad šis naujas pasiūlymas atsižvelgia į mūsų nustatytą tikslą supaprastinti leidimų išdavimo procedūrą. Bet, kaip ir sakė kiti kolegos, reikia sugrįžti prie apibrėžimų, nes juos reikėtų aiškiau išdėstyti. Be to, aš taip pat norėčiau paklausti ir apie klonuotus gyvūnus. Gal e, komisija galėtų konkrečiau mums nurodyti, kada bus parinktas naujasis klonavimui skirtas reglamentas. Dėkuoju. Bardzo dziękuję. Proszę. Dėkuoju, poniai Delai. Ponas Luozo. Taip, ponė Pirinkė, dėkoju, kalbėsiu labai trumpai, kaip jau, kaip yra nurodyta ta, šia komunika, šiame komunikate, atsižvelgiama yra į subsidirumo principą. Ta, ir mes pasisakome už suverinės valstybės ir mums visiškai nepriimtina, kad nepaisimo to principo ir turėtume prisiminti taisyklės nes yra visiškai nepriimtina tai, kad yra taikomos taikomos tam tikros taisyklės pagal transatlantinį prekybos susitarimą. Jeigu, pavyzdžiui, kažkas legalizuoja genetiškai modifikuotus organizmus ir produktus, tuomet mes turėsime Prancūzijoje pagalvoti, ar tai mums, mums bus primtina, nes mes galim turėti savo nuomonę dėl to. Dėkoju. Toliau ponas Ferank. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu du klausimus ir dvi pastabas. Klausimas skirti komisijai. Ir pirmasis klausimas, ta, tie individualūs leidimai, ar jie tikrai atitiks, suteiks pakankamas garantijas? Bet to koks bus yra maisto saugos agentūros vaidmuo? Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip ir ponas Uozo, kad reikėtų nepamiršti ir transatlantinės prekybos sutarties, nes gali būti, kad laikini leidimai galios net ir tuomet, kai ES teisėje nėra aiškiai nurodyta, ką reikia daryti tokiu konkrečiu atveju. Dėkoju. Toliau ponia Poselmoj. Ačiū, pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja. Uh, atsakinga už naujus maisto produktus. Ir aš manau, kad e, mums reikia iš tikrųjų dviejų skirtingų dokumentų. Vieną, kuris būtų skirtas naujiems maisto produktams, o kitas e, klonavimui. Ir tikiuosi, kad kai bus parengtas reglamentas dėl klonavimo, aš galėsiu e, parengti pranešimą tuo klausimu. Dėkuoju toliau, ponė Senera. Ačiū, pirmininkė. Tris dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, Aš nemanau, kad mums reikia tvirtinti reglamentą skirtą naujiems maisto produktams, nesurinkus plačios diskusijos e, su mūsų piliečiais. Ar tie nauji maisto produktai iš tikrųjų yra reikalingi mums? Antra, aš norėčiau paklausti, kokiais moksliniais įrodymais e, bus e, naudojamasi tvirtinant e, leidimus išduodamus naujiems maisto produktams. Ir toliau, nanotehnologijos. Ar buvo, ar vyko kokios nors diskusijos dėl to, koks gali būti tų naujų nanotehnologijų poveikis mūsų sveikatai? ir e, apskritai mūsų aplinkai. Ir čia reikia kalbėti ne vien apie nanotehnologijas, bet ir apie kitas naujas technologijas, kurios yra paminėtos pasiūlyme. Kai kurie maisto produktai gali savo sudėtyje turėti dirbtinai pagamintas nanomedžiagas. Ir aš norėčiau sužinoti, ar kas nors galės įvertinti tokių produktų poveikį sveikatai ir aplinkai. Dėkoju. Toliau o, ponas Hausling. Ačiū. Aš iš esmės pritariu toms kritinėms pastaboms, kurios buvo išsakytos. Aš džiaugiuosi, kad šis naujas pasiūlymas jau nemini klonavimo, nes aš visuomet kritikavau pirmąjį, pirminį pasiūlymą. Džiaugiuosi, kad bus parengtas atskiras pranešimas skirtas klonavimui, nes klonavimas yra labai svarbi tema Ir noriu pasakyti dar štai ką. Kai kalbame apie apibrėžimus, turime aiškiai, labai gerai suvokti, kas, bu, kas bus suvokiama kaip naujas maisto produktas. Nes galima surasti ir labai tokį bendrą apibrėžimą ir galima jį labai sukonkretinti ir tuomet e, teks minėti visus įmanomus elementus, ingredientus ir taip toliau. Bet koks yra pagrindinis kriterijus? kaip mes galime įvertinti, kad kažkoks maisto produktas yra naujas? Nes, kiek aš suprantu, pagal šį pasiūlymą komisija turės priimti sprendimą. Toliau, importas iš trečiųjų šalių. Kalbama apie abipusį pripažinimą, apie galimybę pripažinti, e, išduoti leidimus atgalinę datą, bet juk tai sukels nemažai problemų. Kas bus, pavyzdžiui, jeigu valstybei nariai kils kokiu nors klausimu? Neužtenka vien tiesiog remtis tuo, kad kažkoks produktas yra vartojamas vienoje šalyje ir pato tvirtinti, kad jisai gali būti vartojamas ir kitoje. Dėkoju, sako pirmininkas. Ponas Glezus. Labai ačiū, ponia pirmininkė, labai trumpai aš norėčiau padėti Jums du pavyzdžius. Ir Pirmasis yra susijęs su arbūzais. Mes e, mano šalyje naudojame naudojame e, e, augalą, kuris yra panašus į arbuzą. Ir tai yra visiškai įprasta mano šalyje. Dabar mes girdime, kad yra kažkokių naujų augalų, kurie atkeliauja iš kitų šalių. Ir žinome, kad kai kur net yra uh, valgomos ir sraigės, o pas mus tai nėra įprasta. Reikia nepamiršti, kad uh, kai mes galvojame apie gyvenimą, apie gebėjimą išgyventi, turime rūpintis esminiais dalykais. Negalime ignoruoti gamtos. Mes nesame stipresni nei gamta, nes esame gamtos neskiriama dalis. Ir aš manau, kad tai yra svarbus principas, kurio turėtume laikytis. Turime kliautis gamtos dėsniais fizinės e, gamtos dėsniais, jų negalime pakeisti. Ir manau, kad žmogus labai dažnai pernelik išdidžiai galvoja, kad jis yra stipresnis už gamtą, bet juk taip nėra. Ponas Jar, dėkuoju. Aš turiu porą klausimų. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad džiaugiuosi, kad šiame naujame pasiūlyme jau nebeliko klonavimo. Ir turiu štai tokį klausimą. Kaip bus rengiamas klono, klo, mėsą iš klonuotų gyvūnų uh, skirtų reglamentu? Ar, kada jis bus rengiamas ir kaip? Ir antras klausimas. Aš nesupratau, kas bus daroma su jau patvirtintais maisto produktais? Ar reikės jiems e, išduoti naujus leidimus? Ir kaip e, tie nau, tikri, nauji maisto produktai bus uh, vertinami atsižvelgiant į jau, jau patvirtintus naujus maisto produk, produktus? Uh, Pavyzdžiui, kas bus daroma su citrinos rūkštimi, nes e, man yra žinomas vienas pavyzdys, kai ji jau buvo patvirtinta, e, jau gavo leidimą ir po to, e, kai buvo naudojama gaminant kitus maisto produktus, reikėjo naujo pasiūlymo. Ir kiek kainuos visos tos procedūros? Pirmininkas. Pone Gaševska. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbėjai ponai ir ponios. Aš manau, kad e, mes ir Europoje, ir kitur pasaulyje jau vienaip ir kitaip vartojame tam tikrai prasme dirbtinius maisto produktus. Ir e, aš manau, kad reikia labai atsargiai atlikti visų naujų maisto produktų poveikio vertinimą, ypač poveikio sveikatai vertinimą ir aplinkai. Manau, kad iš esmės šis pasiūlymas yra žingsnis teisinga linkme. Bet vėlgi yra neaišku, kas yra naujas maisto produktas, nes kai tas produktas jau atsiranda, kai apie jį pradėm kalbėti, iš esmės jis jau ir nebėra naujas. Bet ta, be to nano medžiagos, čia taip pat apibrėžimas nėra pakankamai aiškus ir pakankamai konkretus. Ir dėl to aš manau, kad atsiras uh, bus atvertos durės vis, visokiausioms manipulacijoms. Toliau, naujų maisto produktų patekimas į rinką. Aš manau, kad ne EFSA turėtų priimti sprendimą dėl to, o valstybės narės. Todėl man pasiūlymas šių klausimų netinka. Uh, Ir įdomu būtų sužinoti, ar šis naujiems produktams skirtas reglamentas įsigalios prieš įsigaliojant ir parengiant e, naują reglamentą skirtą klonavimui. Nes tol, kol nesturėsime aiškių taisyklių skirtų klonavimui, neaišku, kaip, galės, kaip galėsime išsklaidyti dabar egzistuojantį neiškumą. Taigi manau, kad e, kai mes svarstome šį reglamentą, pirmiausia turime galvoti apie tai, ar saugus yra produktas ar ne. Reglamento projektas nėra pakankamai konkretus, ne viskas jame yra aiškiai apibriešta. Ir jis tikrai ne, negalės būti tinkamai taikomas šiuo metu. Dėkuoju, man atrodo, ponia Moj paprašė žodžių dar kartą. Taip, dėkuoju. Aš norėjau pirmininkę užduoti klausimą apie botaninius augalus ir apie biocidus. Kai, e, e, kaip tos e, žolelės naudojamos yra kaip maisto produktas, kaip bus reglamentuojama, reglamentuojamas jų naudojimas. Ir žinome, kad kartais maisto produktai naudojami yra arba pradedami naudoti kaip vaistai. Ar reikės tuomet gauti atskirą leidimą jiems? Dėkoju. Man atrodo, kad e, visi, kas norėjo pasisakyti, jau pasisakė. Taigi gal dabar galėčiau suteikti žodį komisijos atstoviai tam, kad jį galėtų atsakyti į komiteto narių pateiktus klausimus. Prašau, ponė. Much, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai dėkoju už jūsų klausimus ir komentarus, kuriuos mes pasižymėjome. Aš gal pagal kiekvieną temą atsakysiu, kad būtų greičiau paprasčiau. Dėl apibrieščių, taip, mes nenorime plėsti uh, galiojančio reglamento taikymo srities. Taigi, ta apibrieštis, kuri buvo suderinta taikymo, taikinimo procese ir yra m, mm, pateikta pasiūlyme, bet mes mm, galime suprasti, kad galbūt ją galima interpretuoti kaip pernelyg neapibriešta, miglota. Galbūt ir būtų galimybių patikslinti ją, sukonkretinti, galbūt kažkurias kategorijas įvardyti, kad būtų daugiau teisinio tikrumo. Bet ketinimas nėra, nėra ketinama plėsti galiojančio reglamento taikymos ryties. Kaip aš jau sakiau, pasiūlymo tikslas yra supaprastinti galiojantį reglamentą, o ne e, padaryti apibriežti pernelyg miglotą, pernelyg sudėtingai taikomą tiek paraiškų teikėjams, tiek valstybėms narėms, tiek tiek mums. Kas yra nauja, nauji maisto produktai ES, tai yra, jeigu yra naujas maisto produktas e, vienoje valstybė narėje, tai reiškia, kad tai yra naujas maisto produktas visoje Europos Sąjungoje. Um, nėra siekiama kažkokias e, skirtingas kultūras primesti, priversti kažką valgyti, kažką naujo. Tiesiog norima užsitikrinti, kad jeigu kažkokio maisto produkto nėra vartojama valstybėse narėse, tai kad jeigu jis naujai yra įvežamas Europos Sąjungoje, kad jis tikrai būtų vartojamas saugiai. Tam yra reikalingas reikalinga rizikos įvertinimas. Rizikos įvertinimas turi patvirtinti, kad tikrai tą naują maisto produktą galima saugiai vartoti, valgyti. Ir vis tiek, aišku, vartotojas e, turi teisę rinktis, valgyti jį ar ne, nes viskas bus ženklinama pateikianti rinką. Ir mes jau šiandien žinome, kad yra kai kurių maisto produktų, kurie yra valgomi tik tai kai kuriuose valstybėse narėse ir kurie nėra įprasti ir valgomi kitose valstybėse narėse. Taigi mūsų tikslas nėra primesti tų maisto produktų, o būtent užtikrinti maisto produktų saugą visoje ES. Dabar dėl um, nano medžiagų apibriešties. Mes siūlome daryti nuorodą į tą apibriešti, kuri buvo suderinta ir kai kurie parlamentarai apie tai kalbėjo, ženklinimo reglamente. Taigi ta apibrieštis, kuri yra ženklinimo um, reglamente, yra, aišku, derinama pagal mokslinės ties pasikeitimus. Tokiu būdu yra užtikrinamas uh, nuoseklus visų apibriešių dėrėjimas, nes mes žinome, kad nanotehnologijos yra labai moksliškas dalykas ir mes norime užtikrinti, kad bet koks maisto produktas, kuris būtų nano, kuriame būtų nano medžiagų, tikrai būtų jam atliekamas rizikos įvertinimas, būtinai atliekamas rizikos įvertinimas. Bet kaip tai apibriežti yra labai svarbu, todėl daroma nuoroda į tą apibriežti, kuri yra taikoma tam tikroje jau maisto srityje ir kuri yra nuolat atnaujinama pagal pasikeitimus moksle. Taigi aš noriu Jūs patikinti, kad bet koks maisto produktas, kuriame yra nano medžiagų, tikrai pateks į tą apibriežti ir aišku, toks maisto produktas, kuris niekada nebuvo vartojamas ES, tikrai jam turės būti atlikta rizikos vertinimas. Dabar dėl terminų, terminų, kurie yra pateikti pasiūlyme, tai yra maksimalūs terminai. Aišku, mūsų siekimas yra užtikrinti, kad procedūra įvyktų kaip galima greičiau, kaip galima efektyviau, bet tie terminai yra suderinti su maisto saugos tarnyba, jie sutiko su tuo ir mes su valstybėmis valstybėmis narėmis derinome tai, nes tam tikrų atžvilgių vis tik tai valstybės narės irgi dar dalyvauja toje rizikos vertinimo procedūroje. Taigi mūsų tikslas padaryti, kad ta procedūra būtų efektyvi ir greita. Visų pirma, reikia informuoti visus ir užtikrinti, kad valstybės narės e, būtų atitinkamai atstovaujamos e, Europos maisto saugos tarnyboje. Gali būti tam tikrų atvejų, kuomet EFSA, Europos maisto saugos tarnyba, dar ir užtikrintų mokslininkų atitinkamą tinklą, kuris dirbtų e, konkrečių klausimų. Bet pagrindinis tikslas yra informuoti visuomet valstybės valstybės narės ir užtikrinti jų dalyvavimą tvirtinimo procese, nes juk bet kokiu atveju galutinėme momen, galutiniu etapu um, tą maisto produktą tvirtins komitetas, kuriame yra valstybės narės. Taigi uh, visa procedūra yra labai suprastinama bet valstybės narės dalyvauja. Ir galiausiai pastaba svarbi tokia naujovė, kad mm, tie leidimai bus generiniai, bendro pobūdžio, bendrai taikomi. Uh, tai yra galios visoms įmonėms, tai konkrečiai tą maisto produktui. Jeigu yra kažkoks e, ypat, e, ypatingas e, jeigu yra kažkokia m, mm, tikrai naujovė, kur aišku, kad in, novatoriškas yra sprendimas, tai tuomet būtų jeigu įmonė įrodytų, kad tikrai ji mm, inovacijų e, metodų kažką sukūrė, įgautų individualų leidimą penkeriems metams ir tai būtų taikoma tik tai tai konkrečiai e, įmoniai. Tokiu būdu mm, ta įmonė iš savo uh, novatoriško sprendimo turėtų galimybę gauti nadą tos penkerius metus, tai skatintų inovacijas ir tai padėtų toms įmonėms, kurios užsima tuo. Aš uh, Mm, Dėkuoju Jums už tai, ką Jūs pasakėte dėl e, klonavimo, dėl to, kad visą tai traktuojama atskirai. Taip yra pateikti pasiūlymai jau e, rugsėjo mėnesį pateikti dėl klonuotų e, maisto produktų ir greičiausiai tie pasiūlymai bus patvirtinti kiek vėliau nei šis reglamentas dėl naujo, naujų maisto produktų. Taigi per tą perinamą laikotarpį, kol dar nėra pat patvirtinti e, nauji teisės aktai dėl klonuotų maisto produktų, kol kas da, galios nuostatos iš naujų maisto produktų reglamento. Dabar dėl to, kaip valstybės narės būtų įtraukiamos, kaip tai būtų siejama su JAV Čia labai svarbu pabrėžti, kad nėra abipusio pripažinimo e, su trečiosiamis valstybėmis. Bet koks maisto produktas, kuris nėra anksčiau vartotas ES, turės pereiti tvirtinimo procesą. Ar tas maisto produktas e, yra tvirtintas e, kitose trečiose valstybėse ir būtų importuojamas ES, ar tas maisto produktas būtų naujai gaminamas ES, vis tiek jis turi praeiti visą tvirtinimo procedūrą. Taigi, ar ar jis gaminamas čia, ar jis atvežamas iš svetur, vis tiek tam maisto produktui turi būti taikomas tvirtinimo procesas. Bet koks maisto produktas, kuriame yra botaninė medžiaga, kur yra augalų ar vabzdžių, kurie, kurie anksčiau nebuvo vartojami, valgomi ES, irgi patektų į šį reglamentą. Man atrodo, aš apžvelgiau visus elementus. Galbūt viena tokia pastaba dėl uh, konsultacijų su piliečiais. Pagal dabartinį reglamentą nebuvo išsakytos e, kritikos dėl naujų maisto produktų, dėl to, kad jie egzistuoja. Kritika buvo išsakyta tik tai dėl to, kad procedūra yra ilga ir sudėtinga, tačiau visos suinteresuotos šalis, dalyvaujančios toje sistemoje, tiek vartotojai, tiek paraiškų teikėjai, sveikina tai, kad ES egzistuoja tokia procedūra, kuri yra skirta naujų maisto produktų tvirtinimui. Tiesiog norima, kad ta sistema būtų efektyvesnė ir mes visi turi. To siekiame e, kartu su valstybėmis narėmis, su kuriamis ir toliau bus tariamasi, kartu, aišku, ir su taryba, ir žinoma su jumis. Ačiū pirmininkė. Bardzo dziękuję. Poruszyliśmy. Labai ačiū. Apsvarstėme svarbius klausimus, kurie praturtina diskusiją šiuo labai visiems svarbiu klausimu gavome informacijos iš komisijos. Taip pat e, dabar informacija dėl pačios procedūros susijusius su atrašiosiomis šalimis. Yra problemų susijusius su ženklinimu. Visus tos dalykus aptarėme ir žinome. Pagrindinė mintis yra užtikrinti maisto saugumą ir apsaugoti vartotojų sveikatą. Prie šio klausimo grįšime dar ne kartą. Išgirdome, kad klonuotų gyvūnų produktai nebus šio reglamento dalis. Nar, e, kaip sakiau, grįšime prie šio klausimo vėliau dar. Nuomonės projektas bus pateiktas spalio 6 dieną, terminas pakeitimams bus spalio 10 diena, o dėl pačios nuomonės balsuosime lapkričio 6 dieną mūsų komiteto posėdėje, kaip sakiau, pagrindinis komitetas, ENVI komitetas tvirtins pranešimą lapkričio 24 dieną. Taigi <clears throat> laiko yra netiek ir daug. Todėl noriu paraginti ponę De Castro visą informaciją, kurią šiandien čia išgirdome pertikti pranešėjai poniai Šabu. Taigi aptarėme ketvirtą klausimą. Noriu padėkoti komisijos atstoviai. Kaip sakiau, galime pereiti prie kito klausimo, penkto klausimo. Nauja ES miškų strategija miškams ir miškų sektoriui. Išklausysime. Turime komisijos komunikatą, kurio pavadinimas yra naujoji Europos Sąjungos miškų strategija, paskelbta praėjus, praėjus, praėjus metų rugsėjo mėnesį. Ji turėtų pakeisti esamą 98 metų miškų strategiją siekiant išdėstyti nuoseklų visapusišką miškų valdymo požiūrį. Ir tai, kas reikalinga miškininkystės plėtojimą. Reikia, kad viskas, miškų tvarkymas būtų pagristas tvarių miškų, tvaria miškų priežiūra ir e, įteisinti daugia funkcinį miškų vaidmenį. Noriu pasveikinti komisijos atstovą pana Longo. Komisijos vardu jis pristatys šį komunikatą. Na, taigi daugiau ir nedelsant galima parašyti poną Longo pasisakyti. Taip pat noriu pasakyti, kad praėjusiame posėdėje mūsų komitetas nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą miškų strategijos klausimų ir mūsų pranešėjas bus prašė bus pana Kastinger. Taigi dabar suteiksiu žodį komisijos atstovai, kad būtų pristatytas šis komunikatas. Parašom, pana Longo. Merci beaucoup, monsieur le président. Merci beaucoup de nous inviter à présenter. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad mus pakvietė mus pristatyti šį komisijos pasiūlymą dėl miškų, tai yra būtent dėl strategijos. Um, kaimo plėtros politikos kontekste ir aš apie tai pakalbėsiu plačiau savo pasisakymę. 40 procentų ES ploto dengia miškai ir tai yra ekosistema, kuri yra tikrai mm, kaimo vietovėse tiek turto šaltinis, tiek labai svarbi ekosistema, gamtos išteklius ir um, labai svarbu kad būtų uh, užtikrintas aiškus ryšys tarp tos uh, bendrijos politikos, kuri turi įtaką miškų sektoriai, tiek nacionalinės politikos. Ir iš tikrųjų valstybės narės pritarė bendriems tikslams ir susirūpinimui, kuris išreiškiamas ES lygmenių dėl miškų ir miškų ateities. Miškai yra tikrai labai svarbus įvairių bendrijos politikos ryčių elementas priemonės, kalbėčiau apie kaimo plėtrą, apie mm, tematinės strategijas, apie aplinkos apsaugą, energetiką. E, taigi mm, valstybės narės galvoja e, kad ES strategija miškams būtų svarbus elementas, siekiant užtikrinti aiškiai jungti tarp e, bendrijos ir nacionalinių politikų miškų srityje ir įvairių kitų sričių politikos priemonių. Dėl tos priežasties komisija parengė šią naują strategiją, kurios tikslas būtų sustiprinti e, bendrijos e, priemonę šioje srityje, užtikrinti jų nuoseklumą ir e, dėrėjimą, taip pat darnų susijimą su kitomis rytimis, kurios turi įtakos miškų valdymui. Komisijos pasiūlyme yra pateikiamas um, pamatų tekstas, kuris leistų pasiremti juo rengiant valstybių narių miškų strategijas. Um, taigi, pirmininkė, Norėčiau pasakyti, kad jau nuo 98 metų yra dirbama šioje srityje, remiantis subsidiarumo principų, pasidalytos atsakomybės principų, yra parengtas pagrindų planas miškininkystės ryčiai, miškų sričiai ir labai svarbu yra, aišku, sureaguoti į vis didesnę naštą, miškų valdymo srityje ir visą tą paskutinių 15 metų visus pasikeitimus šioje srityje, um, klimato kaita, energetikos sektoriai, tai, sektorius, tai yra tokie sektoriai, kurie tikrai turėjo didelės įtakos miškų sektoriui pastaruoju laikotarpiu ir um, vis didesnė šta užgula miškus. Um, Atsinaujintis energi, energijos šaltiniai labai dažnai yra siejami būtent su miškais. Miškai uh, absorbuoja daugiau kaip uh, 10 procentų CO2 išlakų, tai yra labai svarbu, daugiau nei bet kokie kitokie, bet kokios kitos rytis. Taigi, Labai svarbu galvoti apie tinkamą miškų valdymą ir e, šis principas įtin svarbus galvojant apie um, visą, visus poreikius sėtinus su miškais, pavyzdžiui, um, miškus kaip gamtinį išteklių, galvojant apie biomasės gamybą ir taip toliau. Uh, Taip pat reikia nepamiršti 2020 metų ES strategijos. Visi ES miškai turi būti valdomi pasiremiant subalansuoto tvaraus valdymo principu. ES siekia skatinti tvarų miškų valdymą ir išvengti miškų nikimo visame pasaulyje. Tokiu būdu būtų galima prisidėti prie pusiausviros užtikrinimo tarp įvairių miškų vykdomų funkcijų, galvojant apie visus poreikius sėtinus su miškais, galvojant apie tinkamą miškų ekosistemos valdymą. Ir reikia galvoti apie visą pagrindą, teisinį pagrindą, kuris leistų užtikrinti konkurencingą, bet ir tvarų um, šios ūkio šakos valdymą. Siekiant tokių tikslų, strategijoje yra išryškintos aštuonios prioritetinės rytis, kurios tarpusavį yra susijusios. Aišku, um, reikia įvertinti kaimiškų vietovių gyventojų poreikius, konkurencingumo užtikrinimą, aplinkos saugojimą, Um, tem, tematinių strategijų gyvendinimą. Ir um, reikia skatinti mokslo tyrimus, naujų technologijų uh, plėtrą, kad uh, būtų galima geriau užtikrinti koordinavimą ir komunikavimą tarp įvairių suinteresuotų šalių, siekiančių tikslų ir mm, 2020 metų strategijos įgyvendinimą, reikia galvoti, kad miškų valdymas turi būti tvarus, siekiant objektyviai apibrieštų tikslų ir užtikrinant biomasės, miškų biomasės tinkamą naudojimą. Tarp prioritetinių sričių, galvojant apie kaimo plėtrą, šioje strategijoje yra skatinama uh, tvarus miškų valdymo įgyvendinimas – yra numatomos e, priemonės, e, kad būtų galima užkirsti kelią gaisrams, kad būtų galima užtikrinti, kad, e, kad būtų kovojama su miškų nykimu, kad būtų galima tinkamai naudoti šiuos gamtinius išteklius, tai yra miškų gamtinius išteklius įgyvenant šią strategiją. Ir valstybės narės m, turi turėti galimybę pasinaudoti visomis atveriamomis galimybėmis, galvojant apie kaimo plėtrą. Ir tam komisija atliks numatomų priemonių įvertinimą, kiek, pažiūrėdama, kiek jos prisidės prie kaimo plėtros. Dabar galvojant apie veiksmų koordinavimą, labai svarbu yra pagerinti diskusijų ES lygmenių kokybę. ES miškų valdymas e, turi būti ES miškų komiteto pagrindinė funkcija ir e, šis komitetas turi užtikrinti ES politikos ir valstybių narių e, miškų politikos derinimą. Reikia užtikrinti tai, kad uh, tokios politikos rytis, kaip pavyzdžiui dėl klimato kaitos ar bioekonomikos, kad jos taip pat būtų derinamos su miškų politika. Reikia nepamiršti, kad tas komitetas turi būti pagrindinė, pagrindinis forumas ir jo tikslas būtų e, žiūrėti, kaip ar tvariai yra valdomi miškai, miškininkystės visa politika. Ir iki 2015 metų komisija pateiks konkrečius pasiūlymus dėl uh, Mm, šios strategijos daugiamečio gyvenimo planų, sutelkiant dėmesį į nurodytus prioritetus. Šis veiksmų planas turės gerinti priemonių gyvendinimo koordinavimą ir taip pat būtų atliekamas rezultatų įvertinimas. Iki 2018 metų komisija įvertins pasiektą pažangą įgyvendinant šią strategiją. Akivaizdu, kad mm, mes tikrai siemė mm, didelius lūkesčius su um, tais rezultatais, kuriuos pamatysime iš diskusijų šiame komitete Europos parlamente bendrai. Um, Mes galvojame, kad tikrai mūsų pasiūlymas dėl to tik patobulės ir mes laikysimės parlamento narių išsakytų rekomendacijų tobulinant šį pasiūlymą. Ačiū pirmininkė. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Dėkoju komisijos atstovui, ponui Longo. Dabar galime pradėti diskusiją ir pirmiausia, ponia Kostinger. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos atstovui, poniai Longo, už e, pristatymą. Pamenu, kad praeitą gruodį surengėme pradinę diskusiją skirtą miškų strategijai Europos Sąjungoje. Deja, tai buvo kadencijos pabaiga ir nebaigėme darbo e, šio klausimu, netgi rimtai ir nepradėjome šio klausimu dirbti, nes prasidėjo, artėjo rinkimai. Na ir dabar galime grįžti prie šio klausimo ir galime pasiremti ankstesnių darbų. Taryba patvirtino išvadas gegužės mėnesį, o ekonominių reikalų, socialinių reikalų komiteto rekomendacija dabar irgi jau yra ir galėsime padaryti savo indėlį prie šio klausimo svarstymo. Vienas dalykas, kuris aiškus iš komisijos pristatymo, yra tai, kokia svarbi yra miškininkystė Ypač e, iš miškų gaunama biomasė, tai yra labai svarbi dalis. 42 procentai tos biomasės naudojama energetikai. Ir tai yra nemaža energijos dalis. Nepamirškime tos reikšmės. Todėl miškininkystės politika yra svarbus dalykas, svarbus sektorius įvairiais aspektais. Ir čia vis dar turime didžiulį potencialą. 7 procentai BVP yra susijęs su e, miškininkystė, nemažai darbo vietų sukuriama miškininkystė ir susijusiuose sektoriuose. Čia taip pat yra ir tarptautinė dimensija, kurią reikia turėti galvoje. Todėl visiškai tinkama į miškininkystės politiką mums žvelgti remiantis subsidiarumo principu. Aišku, kad kiekviena šalis yra kitokia, nes, aišku, vyroja skirtingos meteorologinės sąlygos, tačiau yra nemažai dalykų, kurios galima bendrai panaudoti koordinuojant Europos lygmenių. Todėl, nors, aišku, kad svarbus vaidmuo tenka valstybėms narėms, Manau, kad šis e, miškinkistės strateginis planas yra e, geras. Mes jį, nors jį pradėjome svarstyti jau gruodžio mėnesį, tačiau gerai, kad šis planas egzistuoja. Yra keletas prieštaringų aspektų, kuriuos turėsime tarti šiame komitete. Vienas dalykas yra didėjantis medienos, medienos produktų naudojimas. Yra du požiūriai į šį klausimą. Veiksmingas išteklių panaudojimas, aišku, yra svarbus, tačiau neturime e, pasiduoti ideologijai ir nukrypti nuo svarbiausių aspektų. Kitas aspektas yra intelektinės nusaibės teisės, nes kuriai šioje srityje turi būti tinkamai saugomi. Yra daug e, įvairių institucijų, kurios čia yra susijusios ir klausimas komisijai yra. Na, klausimas būtų apie finansavimą. Kad galėtume teikti paramą toms institucijams. Aišku, kad Europinė informacinė sistema būtų naudinga čia. Na, o kriterijai tvariai miškinkystai yra prieštaringi, reikia vengti čia dubliavimuose labai dažnai. Valstybės narėse yra nacionaliniai standartai, kurie naudojami stebėsenai. E, ši informacija turi pateikti į centrinę informacinę sistemą, tačiau tvarumo kriterijai, kontroliniai dydžiai nėra labai brandus. Ir todėl labai sunku suprasti, apie ką kalbama. E, yra įvairių formų skirtų miškinkystėje Todėl e, svarbu su, sukurti vieningą sistemą. Nemanau, kad komisija turėtų čia sugalvoti savų apibrieščių, nes yra daug duomenų, daug skaičių. E, galbūt komisija daugiau galėtų paaiškinti gyvendinimo planus turime klimato kaitos, biovairovės ir tvarios, tvarios plėtros intergrupę. Ir e, jeigu kelt, būtų keliamas klausimas dėl atskiros intragrupės skirtos miškininkystėje, tai norėčiau, kad tiesiog geriau kolegos prisijungtų prie egzistuojančios intergrupės. Pirmininkas, ačiū. Pone Kostingeri, jūs esate pranešėję, todėl aš neriboju jūsų pasisakymo laiko, tačiau norėčiau kitų narių e, atžvilgių pasakyti, e, kad e, kalbėtumėte trumpiau, nes turime 20 narių norinčių pasakyti. Šiuo klausimu lapkričio mėnesį bus klausimas, o 3 gruodžio svarstysime ponios Kostinger pranešimą. Todėl prašau apsiriboti konkrečiais klausimus, nes E, bus laiko detalesnei diskusijai vėliau. Taigi prašom kalbėti trumpiau. Pone Müller. Yes, yes, sorry. Sorry. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzliches Dankeschön. Bisher war ja der Wahl. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. E, iki šiol miškai nebuvo įtraukti į sutartis ir situacija valstybės narėse buvo skirtinga. Tačiau miškininkystės pasaulyje Europos Sąjungoje Vokietija yra svarbi ir dauguma tų miškų yra privačiose rankose, jie turi būti tvarkomi tinkamai. Aš gana kritiškai žvelgiu šį dokumentą, nes reikėtų parengti tvarkymo planus, reikėtų tam tikros stebėsnios. E, viskas, visą tai panašu į kažkokią centrinio planavimo ekonomiką. Mums tiesiog reikia kažkokios motivacijos, mobilizacijos, nes dauguma tų e, senų miškų yra privačiose rankose. Tvari miškaninkystė nėra nieko nauja. E, dar Kalvinas pradėjo e, apie tai kalbėti, kuris sakė, kad e, greito pelno siekimas e, sugadina miško sveikatą. Taigi nereikia išradinėti dviračio. Galima pasiremti tradicijomis. Tai yra vienas iš mūsų didžiausių turtų, turime jo tinkamai naudotis. Dar vienas svarbus, svarbus dalykas yra tai, kad miškininkystė gali būti tinkamai tvarkoma, kai tai dera su nuostalomės dėl e, medžioklės, o šis klausimas dar niekiek nėra sutvarkytas. Ačiū toliau, pane Polson. E, <clears throat> när det gäller skogen så är det så oerhört... Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Kai kalbame apie miškininkystę, mes e, turime suvokti, kad miš, e, į mišką turime žvelgti visapusiškai, atsižvelgdami į visus miškininkystės aspektus. Miškas yra ir e, vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant ir palaikant mūsų klimatą. Ir uh, turime taikyti visą apimantį platų požiūrį į mišką. Bet nepamirškime, kad miškas vaidina svarbu ir uh, svarbu vaidmenį ir konkrečioje vietovėje, kurioje jis yra. Miškotvarka turi būti tvarkoma taip, kad būtų atsižvelgiama į konkrečių regionų ypatumus. Aš esu iš Švedijos ir galvodama iš Švedijos perspektyvos galiu pasakyti, kad e, esu visiškai įsitikinusi, kad mišką reikia tvarkyti atsižvelgiant į vietos ypatumus. Taip yra dėl įvairių ir su klimatu, ir su o, o, o, vandens ištekliai susijusių dalykų. Miškas yra išteklių šaltinis ir e, tie ištekliai yra ekologiški ir labai gali būti gerai panaudoti, gerai pritaikyti, gali atnešti daug naudos, panašiai kaip, pavyzdžiui, ir nafta. Nes gaminama iš medienos ir celiuliozė ir daugybė kitų produktų. Dėkoju. Patovane Naidžiai, sako pirmininkas. Noichel, sako ponia, yra mano pavardė. Bet dėkoju, bet kuriuo atveju. Mhm. Dėkuoju, pirmininkė. Aš manau, kad yra dalykų, kurios be abejo geriausia būtų svarstyti vietos lygmenių, bet yra ir kitų, e, kur kas platesnių uždavinių e, susijusių miškais. E, pavyzdžiui, matome, kad keičiasi mūsų klimatas, vis dažniau vyksta kokios nors gaivalinės nelaimės. Ir todėl reikia imtis veiksmų ir pasaulinių lygmenių. Nepamirškime ir įvairių lygų, yra ir tam, pavyzdžiui, tam tikrų medžių lygų, kurios labai greitai plinta. Ir mes turime rūpintis mišku, negalvoti tik taip ir taip, kaip mišką galima būtų panaudoti. Ir aš manau, kad e, reikia rinkti informaciją apie miško būklę, kur kas platesnių mastų nei vietos e, e, lygmenių ir ją dalintis. Nepamirškime, kad mūsų miško ištekliai nyksta, mažėja. Be to prastėja ir mūsų dirbožėmio kokybė. Ir aš norėčiau komisijos paklausti, kaip jie atrodo. Ar mes turime miško deficitą Europoje? Ar mums trūksta miškų? Nes nepamirškime, kad ketinama iš medienos gaminti ne, miško biomasės, gaminti labai daug energijos atsinaujinančios. Yra ir naujų miškininkystės technologijų, kurios taikomos vis plačiau. Ir, pažiūrėjau, taikomas yra trumpojo uh, miško uh, gyvavimo laiko technologija. Ką Jūs apie tai manote, klausia komisijos. Dėkuoju. Dėkuoju. Turime visą eilę strategijų skirtų ES miškininkystės politikai. Ir iš esmės visi tie dokumentai o, tik tai bando užlopyti tas didžiulės spragas, nes mes neturime tikrai visą apimančios, visos ES lygmenių taikomos miškininkystės strategijos. 2000 metais buvo patvirtintas, pavyzdžiui, vienas dokumentas, kuris e, praktiškai sužlugdė tas šeimas, kurios išgyvena iš miškininkystės. Mm, nes tie, tas dokumentas primėtė labai daug apribojimų ir uh, e, užsimti miškininkystę buvo labai, tapo labai sunku. Manau, kad mes turime kalbėti apie kur kas platesnį bendrą požiūrį į mišką, atsižvelgdami ir aplinkosaugos ir ekonominius e, miško aspektus. Kas yra miškas? Miškas tai yra medžiai, kurie yra naudojami e, žmogaus. E, nu, ir e, miškai yra susiję ir su žemės ūkiu, ir su kitais dalykais, ir turime rūpintis mišku. Matome, kad valstybės narės, o dažnai ir regionai, taip yra mano šalyje, sprendžia, kiek uh, kaimo plėtros, kokią kaimo plėtros politikos dalį skirti miškininkystai. Aš manau, kad mums reikia bendro nuseklesnio požiūrio, atsižvelgiant į konkrečių valstybių narių ypatumus ir užtikrinant, kad žmonės galėtų išgyventi iš miškininkystės. Ponas Tarabel, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Longo už jo labai aišku šio dokumento pristatymą. Uh, E, ir mes kalbame apie dokumentą, kuris yra susijęs su įvairiomis rytimis, nes miškininkystė yra susijusi ir su aplinkosaugu, su energetika, ir su klimato kaitos problemomis, apie kurias jau buvo kalbėta. Ir ponia Kostinger pasakė, kad 3 milijonai žmonių dirba miškininkystės sektoriuje, tai yra ir miškotvarkos sektorius, ir uh, E, ir e, kitose susijusiuose sektoriuose. Maždaug vienas milijardas eurų uždirbama, generuojama tame sektoriuje ir e, egzistuoja miškininkystės komitetas. Ir iš tikrųjų mes turime priemonių, kurios padėtų mums geriau tvarkyti savo miškus, atsižvelgiant į jų daug, įvairialypį vaidmenį. Ir reikia daryti viską, kad šis sektorius, miškinkystės sektorius veiktų Europoje ir veiktų ir globalių lygmenių. Ir e, reikia nepamiršti ir tų priemonių, kurių reikia imtis e, vietos lygmenių, nes nepamirškime, kad, e, ponia minėjo, kad net 2 milijonai žmonių uždarėmė ir kitaip susijęs su miškais Vokietijoje, bet panaši situacija yra ir kitose šalise. Yra Todėl reikia e, e, padėti tiem žmonėms e, išgyventi ir netrukus. Da, da, jau dabar vyksta šalia parlamento vadinamosios miško dienos, kur jūs galite pamatyti, kas yra pagaminama miškininkystės e, sektoriuje. Ten yra pamatysite įvairių produktų, įvairių e, gaminių ir kviečiu visus apsilankyti. Dėkuoju, ponė pirminkė. Dėkuoju. Toliau, ponas Danteo. Pone Pirinkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad jį pristatė mums šį dokumentą. Aš manau, kad uh, miškas Europoje tai yra toks savotiškas, susijęs su savotiškais paradoksais, nes viena vertus e, mes turime nemažai miško, kuris, kurį labai lengva yra pritaikyti ekonominiams reikmėms ir gal mes to darome nepakankamai ir kartu mes pernelik intensyviai naudojame, išnaudojame mišką, gal dėl, gal, gal dėl to, kad daugiausia skiriame dėmesio tam, tikrai, tam tikrai veiklai. Uh, Mes siunčiame, pavyzdžiui, savo medieną į Kiniją ir po to iš jos gauname iš tos medienos pagamintus baldus. Ir e, aš manau, kad e, pagal šį dokumentą ma, e, kalbama apie konkrečius sektorius ir kalbama daug apie tvarumą ir, dar, ir darną, bet nebandoma yra realiai paskatinti aktyvesnę veiklą miškininkystės sektoriuje. Aš manau, kad mes turime daugiau Europą investuoti į miško išteklių naudojimo technologijas, nes e, dėl klimato kaitos atsiranda naujų problemų, pažiūrėjau, atsiranda naujų parazitų. Mes žinome, kad viešųjų lėšų turime nedaug ir todėl reikia geriau koordinuoti mokslo tyrimus miško klausimais. Dėkoju. Pana, e, ponas Posalt Anju. An, an, an, an, an, an, an, an, Na, mes čia kalbame apie miškinkystės strategiją ir atrodytų, kad ES būtų atsakinga už miškininkystę, bet taip nėra. Ne, valstybės narys yra atsakingos už miškininkystę, taigi kodėl mes apskritai kalbame apie tai. Be to, jei pažvelgsime, prisiminsime tai, kas vyko prieš 3-4 metus, pamatysime, kad ES bandymas kištis į miškinkistės politiką prisidėjo prie to, kad pradėjo plisti medžių lygos. Mes dabar turime tuos, tuos tikslus 20-20-20, pagal kuriuos iki 2020 metų 20 procentų energijos turi būti pagaminta iš atsinaujančių energijos šaltinių. Ir man atrodo, kad 5 procentai visos tos energijos turi būti pagaminta iš, iš medienos ir bandom. Ir kitą dalį gaminsime panašu iš kukurūzų ir matome, kaip tai pakeitė situaciją mūsų kaimuose. Ir e, akivaizdu, kad mums e, e, labai greitai reikės įveisti vis daugiau miškų. Ir gal kai kam tai gali atrodyti labai malonu ir labai gražu, bet nepamirškime, kad tokia politika gali privesti prie to, kad kai kur bus Uh, uh, apželdinamos ištisos teritorijos vienos rūšės medžiais, uh, bus plėtojama monokultūra ir aš manau, kad tai yra miškininkystė tai yra sritis, su kuria ES neturėtų kištis. Dėkuoju, ponė Pirinkė, bet aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Longo už jo pranešimą ir už tai, kaip jis kalbėjo apie ir klimatą, ir apie energetiką, ir apie tvarumą, ir apie daugia, fun, daugia funkcinį miškų vaidmenį. Ir aš pritariu tam, ką sakė kolegos ir jų nekartosiu to, ką sakė, paminėsiu tik tai du aspektus. Pirmiausia, tai yra informacija. Pone Longo, jūs kalbėjote apie tai, kad labai nelengva yra koordinuoti mūsų veiklą. Ir ponas Dante jau kalbėjo apie tai, kad miškų įvairovė Europos Sąjungoje yra didžiulė, bet to yra, miškai yra skirtingai naudojami. Ir tiems, kas, turi, e, e, kas užsima miškininkystę šalia viduržymio jūros, e, žino, kad, kad dažnai tenai taikyti visas normas yra labai sunku, nes kai mes kalbame apie tai, kaip turėtų būti tenai tvarkomas miškas, dar daug yra neaiškumų. Ne Ir dar vienas dalykas, tai yra visa miško naudojimo grandinė. Nesvarbu, ar kalbėtume apie taip, kaip reikėtų kirsti medieną, kokiais, į kokius gabalus reikia ją, reikia ją po to su, sukirsti, reikia, manau, geresnio derinimo. Yra dar viena problema, tai yra medžių lygos e, ir moksliniai tyrimai šiuo klausimu. Mes žinome, kad kaštonai, pavyzdžiui, serga ir e, yra kitų lygų ir matome, kad e, labai dažnai ta, tos lygos labai greitai plinta ištisose teritorijos ir aš manau, kad mes turime įsigilinti į šį klausimą ir pagalvoti, kaip galima būtų, pritaikant naujausias technologijas, e, panaudojant mokslinio tyrimų duomenis, kovoti su tomis lygomis tam, kad galima būtų geriau užsimti miškininkystę. Pone Makinta, ačiū, pone pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir mūsų pranešėjai už uh, tai, kad pristatė šį klausimą ir jų pastabas. Be abejo, miškininkystė mums visiems labai rūpi, rūpi mums visoje Europoje. Bet tai yra labai sudėtinga politikos kryptis. Europos Sąjungai, nes viena vertus Europos Sąjunga oficialiai nėra kompetentinga uh, rūpintis miškais. Tačiau yra nemažai reglamentų, kurie daro įtaką miškininkystės sektoriui. Kad ir ką mes darytume ES e, e, lygmenių, turėtume visuomet gerbti subsidiarumo principą ir pripažinti, kad e, vieno kurpalio politika tikrai nepasiteisina, nes ES yra labai skirtinga. Taigi strategija, kurioje raginama yra geriau koordinuoti savo veiksmus ir keistis informaciją yra gera, sveikintina. Be to, aš nu, taip pat norėčiau, kad būtų geriau koordinuojamos kitos politikos rytis susijusios su miškininkystė. Aš kalbu apie koordinavimą komisijoje, tam, kad galima būtų išvengti dubliavimuose, e, tarpus e, vienas kitam prieštraujančių tikslų ir papildomų sąnaudų ir, ir uh, uh, papildomos naštos miškininkystės sektoriui. O aš iš savo patirties žinau, kad e, to, tokia našta dažnai atsiranda. Aš e, rengiu pranešimą dėl uh, augalų uh, kenkėjų ir puikiai žinau, uh, kad miškai gali vaidinti svarbu vaidmenį kovojant su uh, tais augalų parazitais. Ir žinau, kad mes turime derinti savo veiksmus per įvairiu, uh, įvairiuose sritise. Ir norėčiau paklausti E, komisijos, ką ji, nori pasakyti, e, ką ji norėjo pasakyti, kai ji pasakė, kad iki 2015 metų jie ketina peržiūrinti galiojantį medienos reglamentą. Ką reiškia konkrečiai tas pasakymas iki 2015 metų? Τώρα έχουμε ρίξει όλη την προσοχή μας. Ponas Glezis, ačiū, ponė Pirinkė. Aš manau, pirmininkė, kad Mes paprastai manome, kad miškas e, tai yra, e, duoda mums tikrai ekonominę naudą, tai yra mes jį apie jį galvojame per nelik siaurai, bet nepamirškime, kad miškas e, turi kol kas platesnį matmenį. Dėl fotosintezės reiškinio miškai valo mūsų orą. Ir žmonė negalėtų išgyventi be miškų. Uh, Ir čia kalbame apie mūsų visus, o ne apie kažkokį konkretų ūkio sektorių. Be to, meškai, miškai veikia kaip žemės plaučiai. Jie absorbuoja labai daug drėgmės ir taip užkirta kelią potviniams. Absorbuoja daug drėgmės ir ją pamažu po to išleidžia į orą ir dirbožymį Daugybė upių, upelių būtent ir e, prasideda miškuose. Na, problema yra štai tokia. Ar mes, plėtodami savo veiklą, monip, viską monopolizuosime? Visą dėmesį skirsime tik tai uh, uh, ekonominiam miško vaidmeniui. Ir taip sukursime tam tikrą pus, e, e, disbalansą. Jau daug buvo kalbama, pavyzdžiui, apie e, miško atsodinimą, bet ir net ir tuo reikėtų užsiimti, galvojant apie bendrą pusiausvyrą. Holzer. Ačiū, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad ES nusprendė išsameu pasirūpinti miškininkystės e, sektoriumi. Tačiau man atrodo, kad šis dokumentas netitinka mūsų lūkesčių. Jei pagalvosime apie Suomiją, Švediją, apie kitas ES šalis ir tas, kurios yra šalia viduržymio jūros, pamatysime, kad visos šalis yra skirtingos ir miškas taip pat yra skirtingas. Ir kiekviena šalis laukia, matyt, iš tos strategijos kažkokių savo, turėjo savo lūkesčių dėl tos strategijos. Ir uh, Iš esmės, net kai ir kalbame apie miško apsaugą, galvojame daugiausiai apie tai, kad reikia, jį reikia saugoti tam, kad galėtume po to geriau jį panaudoti ekonominė prasme. Bet juk yra ir kitų problemų. Mums reikia bendrų kriterijų, remintis kuriais galima būtų apibriežti, kas yra tinkamas miško naudojimas ekonominėms reikmėms tenkinti. Uh, Ir mes žinome, kas yra tvarumas. Ir nereikia čia išradinėti dviračio, mes tai jau turime kriterijus, pagal kuriuos apibrėžime, ar veikla yra tvari ar ne. Yra ir dar vienas finansa, klausimas, tai yra fin, finansa, dar vienas klausimas finansavimas. Uh, Europoje mes miškams skiriame tik tai vieną milijardą eurų visoje Europos Sąjungoje. Tai yra 40 kartų mažiau nei skiriama yra žemės ūkiui. Manau, kad mums reikia tokių taisyklių, kurios realiai būtų pritaikytos. Kaip mes užtikrinsime, kad valstybės narės gyvendins visas nuostatas teisingai. Kažkas jau kalbėjo apie planuojamą miškotvarką, planinė miškotvarka. Aš esu iš e, e, federalinės žemės, kurioje 40 procentų miškų priklauso valstybei. Ir aš manau, kad reikia labai atidžiai parinkti terminus, kai mes kalbame apie strategijas ar miškus. Net ne, ne, viskas, ne visas miškas turi priklausyti privatiems e, savininkams. Thank you, Chair. Svein. Ačiū pirmininkė, kaip žinote, nėra bendros miškininkystės politikos Europoje ir turime taikyti subsidiarumo principą, kaip pabrėžė ponia Köstinger ar ponia Müller. Tuo pat metu Žinome, kad yra šimtai ES reglamentų, kurie įtakoja miškininkystės sektorių. Taigi naujoji strategija turėtų užtikrinti geresnį su miškai susijusios politikos derinimą ES ateityje nebuvo. Anksčiau ir tai yra labai svarbu. Labai svarbu yra užtikrinti geresnį politikos priemonių derinimą ir koordinavimą. Tai taip pat reikštų, aišku, kad reikia bendros miškų politikos sukūrimo Tai padėtų panaudoti tvarios ekonomikos potencialą, kurį mes turime miškų srityje Europoje. Aš tikrai apie tai žinau, nes esu iš tokios valstybės, kurioje yra didžiausias procentas miškų, apie 70 procentų mūsų šalies teritorijos dengia miškai. Ir reikia ir labai konkrečių priemonių, kurios skatintų medieną panaudoti kaip e, klimato kaitos atžvilgių e, palankę e, medžiagą tvarų išteklių reikia užtikrinti tvarę miško tvarką. Tačiau, aišku, tas tvarumas neturėtų užkirsti kelio panaudoti įvairias atsiveriančias galimybės. Europoje bendrai miškų, miškai auga, miškų daugėja ir todėl nereikia labai detalių, labai griežtai taikomų biomasės naudojimo taisyklių. Tai aš manau, kad komisija laikosi tinkamo požiūrį šią klausimą. Ir visa iš to išplaukianti logika dėl visų prioritetų apibrėžimo būtų keista, jeigu nebūtų atsižvelgta į realų gyvenimą ir į visus pagrindinius principus dėl ekonomikos, jeigu būtų nekovojama su biurokratija. Taigi aš labai labai remiu efektyvų ir tvarų šių mm, išteklių panaudojimą. Ir man atrodo, jeigu toliau būtų labai individualiai ir fragmentuotai reglamentuojama šis rytis, tai tikrai niekam iš to nebūtų naudos. Bardzo dziękuję, pan poseł Des. Bardzo proszę. Pas Des. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Kollegin... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, ponė Müller kalbėjo apie Kaliner, kad iš tikrųjų negalima nukirsti daugiau medžių nei ataugini. Tas principas yra labai svarbus ES ir dabar. Uh, gal ne visose valstybės narėse tai yra taip aktualu, tačiau mes turime būti atsargus, kad ne pernelyg daug kištumėmės e, šioje, e, šioje politikoje, nes iš tikrųjų tada paky, um, negalėtume užtikrinti tvarios miško tvarkos. Pavyzdžiui, ir mano tėvas ir senelis turėjo per hektarą miško ir tinkamai juos tvarkyti tinkamai tą mišką tvarkė be jokio įsikišimo iš šono. Tai, man atrodo, um, reikėtų tiesiog padėti tiem, kas dirba toje srityje ir nereikia čia kažkokių tai labai griežtų um, ES lygmens taisyklių. Tikrai užtenka man tų strategijų. Lisabono strategija, ES 2020 metų strategija. Komunistinėse šalise buvo penkmečio strategijos ir vienintelis dalykas, kas buvo padaryta iš tų strategijų, tai yra tonos popieriaus, kuriuose tos strategijos buvo surašomos, nukertant um, tonas miško, medienos problemos. Taigi aš manau, kad reikėtų vengti tokių dalykų. Ar aš sakyčiau, kad reikia paremti mm, savo atsakomybę ir kai politikai ir politika pernelyg daug kišasi, nieko gero iš to nebūna, tik taip daugiau biurokratijos. Spacerować po lesie. Bardzo proszę e, pani poseł Sandra. Toliau Sandra. Eh, gracias. Eh, yo creo. Ačiū pirmininkė. man atrodo, bet kokio m, mm, tipo miškų strategija, miškininkystės strategija visų pirma turi garantuoti mūsų miškų daugia, daugia funkcinį vaidmenį, socialinį, ekologinį, a, taip pat ir poilsinį ir a, Visą tai, ką mes darome, turi padėti užtikrinti mūsų smulkių ūkininkų pajamų gavimą ir turi mm, garantuoti tai, kad būtų galima išsaugoti įvairias miškų nuosavybės ir valdymo formas. Pavyzdžiui, mano krašte Galicijoje miškai, pavyzdžiui, kalnuotose vietovėse yra bendros nuosavybės objektas ir e, žemės ūkio paskirties žemės e, negalima apželdinti miškų, nes ta žemė yra naudojama išauginti maistą žmonėms, kas yra tikrai labai aktualu Galisijoje. Toliau dėl mm, produkcijos gamybos labai svarbu, kad nebūtų teršiama gamta, ypač tai aktualu e, kalnuotose vietovėse, kai teršiami, um, pavyzdžiui, upeliai ir taip toliau. Oui. Ačiū, pirmininkė kaip mm, prancūzų parlamentaras turiu išsakyti mūsų susirūpinimą, gal vertinant europinę politiką. Iš tikrųjų, šioje srityje mm, mūsų ši ūkio šaka labai kenčia nuo e, konkurencijos iš Azijos. Kaip tikrai jau buvo pasakyta, pavyzdžiui, mes e, medieną, neapdirbtą medieną e, eksportuojame į Aziją ir dabar, ypač po 2009 metų, audros mes matėme, kokie buvo rezultatai, kai išaugo labai kainos. Ir um, tiek Aš, a, ažolo. Tiek kitokia medina, kuri neegzistuoja Kinijoje, yra ypač. Um, E, Kinijos importuojama iš mūsų ir Azija e, gamina labai daug e, baldų ir parketo, tai yra pagal dydį tai yra antra gamybos zona ir dažnai gaminama labai, labai daug iš importuotos medienos ir yra taikoma, pavyzdžiui, tokie procentai, e, tokie mokesčiai, kurie netaikomi, kai, kai jie eksportuoja medieną, yra taikomi tik tai norint patekti į jų rinkas. Pra, Prancūzija parduoda daugiau neapdirtos medienos nei, nei jau gatavos produkcijos. Uh, ir tai tikrai labai kenkia mūsų miškams. Aš pasisakau už suverenumo politiką ir aš sakau, kad turi būti tokios taisyklės, kurios leistų apginti prancūzijos miškų augintojus ir gamintojus. Erikson. Erikson. Eh, tack så mycket. Jag tycker det är väldigt eh, viktigt och bra. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad labai gerai, kad mes dabar pažvelgiam į miškus, į miškininkystės politiką. Ir noriu štai ką pasakyti Suomijoje ir Švedijoje. Mm, palyginti pa, miškininkystę, palyginti su, pavyzdžiui, tuo, su. Mm, Portugal, su Graikijos alyvmedžiais, pavyzdžiui, ar e, Portugalijos kamšmedžio gamyba e, yra visiškai kitokie sektoriai ir tai reikia įvertinti, galvojant apie įvairovę šioje srityje. Ir galvojant apie tvarę miškininkysę, tikrai daug ką galima nuveikti ES lygmeniu. Energetikos rytyje, man atrodo, komisija tikrai galėtų prisidėti ES lygmenių, užtikrindama, kad daugiau biomasės būtų naudojama energijos gamybai efektyviai. Aišku, yra kai kurios valstybės narės, kuris turi geros praktikos ir manau, kad tą pažangę praktiką reikėtų plėsti. Galvojant apie miško, medienos perdirbimą, čia reikėtų stiprinti procesus šioje srityje ir reikėtų į medienos ir miško sektorių žiūrėti kaip į visumą. Reikia galvoti ne vien tik tai apie e, merkantilius dalykus, apie tai tik tai, kas yra e, priekybiniai dalykai, reikia viską vertinti kaip visumą. Ačiū pirmininkė, man atrodo teisingai yra tai, kad mes galvojame apie miškų sektoriaus ateitį ES, kadangi tai yra labai. Mm, miškai užima labai didelę um, Europos teritorijos dalį ir miškai vaidina labai svarbų vaidmenį. Uh, Aišku, ir mes galime pailsėti miškuose, taigi rekreacinė funkcija yra labai svarbi, tačiau kai galvojame apie, pavyzdžiui, privačią miškų nusavybę, aišku, kad čia nelabai daug ką gali padaryti, bet ponė Kostinger labai teisingai pasakė, kad, m, mm, aišku, tam tikros nusavybės teisės turi būti nepaliestos. Uh, Jeigu mm, esi miško savininkas, tai aišku, yra kai kurių dalykų, ko kiti negali daryti. Tačiau reikia nepamiršti ir tvarumo. Esu iš tokio regiono, kur yra daug mm, kalnuotų, miškais apaugusių vietovių ir tai reiškia, kad tuo metu tuos miškus eksplo, eksploatuoti nėra lengva. Manau, kad pagrindinė problema, galvojant apie tvarę miškotvarką, yra ne tai, kad yra pernelik daug paimama iš miško, bet yra per mažai paimama iš miško. Pavyzdžiui, su, užaugę subrendę medžiai nėra laikų iškertami. Um, aišku, kai kuriuose regionuose transportavimas yra labai brangus. Tai reikia galvoti, kad miškų eksploatavimas turi būti įmanomas, galvojant apie tvarę miškotvarkę rinką. Toliau dėl sertifikavimo, aš turiu pasakyti, pavyzdžiui, anks, anksčiau um, savo darbę mačiau, kiek daug įvairių sertifikavimo tarnybų, kurias reikia praeiti, norint gauti įvairius leidimus. Ir aš manau, kad tikrai reikia galvoti apie tinkamas sertifikavimo procedūras. Ir jeigu jau turime tinkamas procedūras, mm, nereikia, nėra tikslo dar kažką keisti ir vėl iš naujo sertifikuoti viską. Uh, Man atrodo, tai nebūtų prasminga miškotvarka. Pan posul. Ponas Ropė, prašom. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, manau, kad e, klausimas labai svarbus ne tik tai atskiram regionui arba atskirai valstybei bet ir apskritai visai europos sąjungai ir aš manau kad labai teisingai kad neskubama e, naujos strategijos greitai priimti o bandoma išsiaiškinti pasižiūrėti ir iš tikrųjų būtų labai teisinga kad ta strategija atneštų tos naudos kurios mes maksimaliai visi tikimės na ir iš tikrųjų kad tai netaptų e, popierius kuris bus panaudotas ir tų pačių miškų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tokį vieną aspektą kuris manau labai svarbus atskiruose regionuose tai yra miško panaudojimas ir suderinimas pozicijų tai ne tik tai tarp gamtos ir tarp žmogaus bet ir tarp miško savininko ir miško naudotojų uogautojų grybautojų medžiotojų e, atskirose šalyse pakankamai yra atskirų interesų ir atskirų konfliktų šitoje srityje tai būtų labai gerai kad komisija išnagrinėtų šitas situacijas atskirose šalyse ir galbūt galima būtų kai kuriuos numatyti ne draudimus bet leidimus nes vienos šalys labai konservatyviai naudoja kitos labai liberaliai. tai labai būtų svarbu e, kad matyti visą aspektą ir visą perspektyvą. ačiū. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz. Pan poseł Bogowicz. Ponas Bogovič. Du. E, Ačiū, pirmininkė. Aš tema yra labai įdomi. Miškai Slovenijoje užima virš 60 procentų teritorijos. ir 36 procentai sudaro Natura 2000 e, ploto. Ir mes e, turime problemą dėl to, kad, kad miškai artėja vis arčiau prie urbanizuotų teritorijų. Ir tai kelia e, problemų, pavyzdžiui, dėl to, kad ir laukiniai žvėris artėja prie miestų, pavyzdžiui, meškos. Tačiau problema yra ne tai. Problema yra tai, kad e, miškų apdirbimo pramonė beveik bankrutavo. Ir ne dėl to, kad, kad e, daugelis medienos didžioji dalis eksportuojama Kinėje, bet dėl to, kad iš kitų šalių, Austrijos pavyzdžiui, e, savininkai superka mūsų miškus. Na ir aišku, jeigu miškų medienos perdarbimas bankrutuos, nebus klientų e, miškininkėse produktams ir savininkai negaus pajamų. Reiškia, reikia e, e, skatinti miškų panaudojimą, pavyzdžiui, ir statybose, kad mediena būtų plačiau paplitusi. Ir man pritrūko visapimančio požiūrio daugiau šioje strategijoje Na, o manau, kad parama iš ES pusės turėtų būti teikiama ne tik miškininkystai, bet ir miškų perdirbimui, kad ši pramonė galėtų konkuruoti pasauliniu lygiu. Ačiū, ponia Šajer. Nederlands parlament heb ik... Eh, Pirmininkė, Olandijos parlamente, aš pamenu diskusiją eh, eh, skirtą miškininkystai E, ir buvo kalbama apie ES e, kokybės ženklą. Man atrodo, kad tai būtų visiškai naudinga. Nepamirškime, kad pati pramonė šiaip yra galinga ir e, gerai, tikrai būtų galima argumentuoti puikiai kokybės, europinio kokybės ženklo panaudojimą šių produktų atžvilgių. Atidžiau klausiausi šios diskusijos, e, kai buvo kalbama apie Austrijos situaciją ir manau, kad mes galime kokybiškus produktus gaminti ir jie turėtų būti matomi. Ačiū. Ponas Melon. Obrigado, senhor, senhor Presidente. Brevemente, eu gostava só de. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad uh, Nepaisant to, kad šiame komunikate kalbama apie e, ekonominę miško svarbą, jame nekalbama pakankamai apie e, įvairius kenkėjus ir įvairias lygas, nuo kurių kenčia mūsų miškai. Mano šalyje, Portugalijoje, pavyzdžiui, yra labai daug miško ir e, yra, pavyzdžiui, kaštonai užsikrėtę keršakandėmis. Ir tai yra lyga, kuri daro didžiulę žalą mūsų miškams. Nepamirškime, kad nėra miško, kuris niekam nepriklauso vis, visi miškai kažkam priklauso ir kiekvienas miško savininkas nori apsaugoti savo nuosavybę ir kovoti su tais kenkėjais. Ir e, miško naudotojai anksčiau galėjo kur kas labiau išnaudoti miško ekonominį potencialą, nei gali tai daryti dabar. Yra dar vienas, dar vienas dalykas, tai yra miško gaisrai. Portugalijoje kiekvienais metais daug ugnegesių žūsta kovojant su tais, kovodami su tais gaisrais. Ir aš manau, kad mums reikia sukurti, teikti ypatingą pagalbą Europos pietuose esančioms šalims. Ir reikia apsaugoti mūsų miškus nuo invazinių rūšių. Pavyzdžiui, eukaliptas, eukalipmedis užima šiandien per nelik didelę teritoriją, per nelik didelę mūsų miškų dalį. Kolegos, žinote, kad valstybės narės ir komisija vaidina svarbu vaidmenį, kalbant apie veiksmingą miškų strategijos galimybių išnaudojimą. Aš manau, kad ši strategija turėtų būti taikoma Europos lygmenių turint galvoje specifiškumą mm, miškų. Vienas iš šios strategijos tikslų yra komisija ir valstybės narėms įvertinti ir pagerinti e, miškinkystės politikos poveikį. Žinome, kad 17-13 metais miškinkystės skirtų lėšų panaudojimas nebuvo labai veiksmingas Todėl per ateinantį laikotarpį nuo 14 iki 20 metų turime e, šį aspektą pagerinti. Norėčiau paklausti komisijos, kaip ketinama to pasiekti ir ar komisija e, ketina padėti valstybėms narėms e, tas priemonės taikyti. Ačiū. Noriu pateikti vieną komentarą, jeigu leisite. privati miškų nusaibė, ar tai yra šventas dalykas? Aš nežinau. Turėtume apie tai pagalvoti e, atidžiau, ar tai gerai ar blogai. Galbūt dabar galėčiau paprašyti komisijos trumpai atsakyti į daugybę komentarų. Prie šio klausimo ateityje dar grįšime, nes bus rengtas klausimas ir posėdis šio klausimu. Taigi prašom komisiją dabar. Grazie, prezidente, grazie agli onorevoli deputati per la ricchezza del... Ačiū pirmininkė, dėkoju komiteto nariams už daugybę komentarų ir e, visus klausimus. Žinoma, turėsime laiko detaliau apie tai pakalbėti Tiesiog poniai Kjostinger noriu pasakyti, kad komisija yra pasirengusi pateikti kokiu tik bereiktų paaiškinimu. Dabar pirminkė negaliu atsakyti į kiekvieną e, klausimą ir norėčiau pakalbėti apie keletą esminių dalykų. Pavyzdžiui, bendrijos kompetencija miškų strategijos srityje. Žinoma, mes ir nebandome e, apžiūrėti naujos srities, kuri nebūtų numatyta sutartyje. Mes tiesiog bandome rasti platformą keitimus informaciją, dėl ko būtų galima pagerinti koordinavimą tarp įvairių politikos sričių, turint galvoje ir miškinkystės dimenciją kad šie dalykai dėrėtų su nacionalinėmis e, politikomis tiek tik tai ir te rūpi komisijai rengiant šį komunikatą. Kita pusė yra naujų parametrų, naujų sistemų kūrimas, e, kurios e, netitiktų sektoriui kylančių iššūkių ar sektoriaus reikalavimų. Taigi norėčiau pakalbėti apie kriterijų ir parametrų kūrimą. Turime, mūsų mintis yra, ta, ar, ar mes dubliuosime Forest Europe platformą. Manau, kad turime dirbti kartu su ekspertais ir žiūrėti, ar galima kažką patobulinti. Ar galima kažką daryti kitaip ir geriau. Tačiau, aišku, tokiu būdu, kuris gerbtų subsidarumo principą ir atitiktų sektoriaus poreikius. Na, apie miškų informacinę sistemą. Tai mes esame pradėję pirminius veiksmus e, šioje srityje. E, įkurtas mokslinio tyrimų centras, kuris jau veikia Ir šis darbas, man atrodo, atitinka vyriausius narių išsakytus norus. E, taip pat buvo išsakytas pono Des, išsakytos mintis, mintis kai jis kalbėjo apie e, tvarų miškų tvar, tvar, tvarkymą. Ir jis mus priminė Kalvino kuris yra šios e, miškų tvarumo, taraus naudojimo idėjos autorius. Aišku, kad mes galime pasinaudoti istoriniais pavyzdžiais. E, dar vienas, ne vieno išsakytas e, dalykas buvo moksliniai tyrimai miškų, miškinkystės rytyje. Manome, kad mes turime keletą galimybių e, sustiprinti mokslinių tyrimų sritį, e, mokslinius tyrimus miškinkystės srityje, galime panaudoti kitas priemonės, siekiant naujovių ir skleidžiant informaciją. Manau, kad e, paminėjau keletą iškeltų klausimų šioje diskusijoje. Taip pat norėčiau priminti, kad čia svarbus yra ir finansiniai ištekliai. Neturime atskiros e, atsk e, finansavimo eilutės šio komunikato sričiai, tai ir nebūtina, tačiau yra kitų politikos sričių, kur finansavimas yra pakankamai nemenkas e, ir kurį galima panaudoti tenkinant šios šių klausimų sprendimą. E, miškas, aišku, pirmiausia svarbus vietoje, tačiau jo reikšmė gali būti sprasta ir platesnių mastų. Aišku, kad kalbant apie kaimo plėtrą, tai čia galima rasti pakankamai įvairiausių išteklių ir juos panaudoti miškininkystės tikslams. E, kaip sakiau, dar kelis mėnesius e, dar svarstysime šį klausimą, tačiau aišku, kad tai čia yra svarbus tiek regionai, tiek e, valstybės narės. Taigi pabandžiau pakomentuoti e, kai kurios klausimus ir dėkoju komitetui už dėmesį šiam klausimui. Ačiū. Ačiū už atsakymus. Žinoma, kad e, neįmanoma atsakyti visus klausimus ir komentarus. Grafikas klaus, klausimai 5 lapkričio, 3 gruodžio pranešimo projekto svarstymas ir taip toliau ir taip toliau. Taigi prie šių klausimų dar grįšime vėliau. Aišku, kad e, miškai yra gamtos dalis Ir aišku, tai yra susiję ir su ankstesniu klausimu, kuris svarstėme. Dabar norėčiau perėti prie kito klausimo. Pagal darbo tarkę. Panas Belderis kažką nori pasakyti. Ja, dank u. Nee, eh, meneer de voorzitter, ik was al erg vlug. Ik, zat, ik stak mijn kaart op voor het komende debat. Dus... Ačiū. Norėjau paprašyti žodžio, kalbant kitų klausimų. Tai aš suprantu, kad būsiu pats pirmas. Jūs, jūs pan zabral głos. Oczywiście żart. A, ja, jau pasisakėte, ar ne? Tuo klausimu. Taigi, toliau e, komunikatas dėl verslo santykių maisto grandinėje, komunikatas, kurį komisija patvirtino anksčiau ir Čia santykiai tarp verslo įmonių, e, maisto tiekimo grandinėje ir vienodų darbo sąlygų. Taigi dabar, ko gero, reikia paprašyti komisijos atstovą pasisakyti, pristatyti šį komunikatą. Turime baigti diskusiją šio klausimo iki 11.30 todėl negalime visiems leisti kalbėti turbūt, nes koordinatorių posėdis 11.30, taigi galbūt komisija trumpai pristatytų šį komunikatą. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, aš džiaugiuosi, kad labai daug norių noriu pasisakyti ir tai yra labai gerai, nes diskusija ko gero bus labai uh, įdomi. Uh, Džiaugiuosi galėdama trumpai pristatyti Jums komisijos komunikatą dėl kovos su nesažininga priekybos praktika. Džiaugiamės, kad šis komitetas domisi šią temą, nes mes žinome, kad ūkininkai be abejo yra žemė, žemės ūkio produkcijos gamintojai, jie vaidina labai svarbu vaidmenį maisto produktų tiekimo grandinėje ir jie priklauso nuo kitų tos grandinės veikėjų ir jie ypatingai yra pažeidžiami E, kai kalbame apie nesažiningą priekybos praktiką. Komunikatas buvo patvirtintas Liepos mėnesį ir uh, jį rengiant. Dirbti nebuvo lengva. Šiame komitete ir kitose komitetuose vyko įvairios diskusijos. Klausimas yra sudėtingas, kaip jums yra žinoma. Ir suinteresuotosios šalis turi skirtingas nuomonės apie tai, kaip reikėtų kovoti su šią problemą. Bet bet kuriuo atveju komisijos narys ponas Barnie ištesėjo savo pažadą, jisai parengė komunikatą, kuriame yra išdėstyta, kokia yra dabartinė padėtis, Taip pat pasakyti, ką galime padaryti artimiausioje ateityje ir ką reikėtų daryti tolimesnėje perspektyvoje. Prieš pereidama prie turinio norėčiau pažymėti, kad šis komunikatas yra skirtas visiems, kas dalyvauja maisto produktų tiekimo grandinėje. Tai yra ir gamintojai, ir vadinamosios įvairios vyriausybinės organizacijos, ir valstybės narės, ir komisija. Taip yra dėl to, kad komisija yra įsitikinusi, kad tik tai visi, su, su, visi kartu galėsime surasti visiems tinkančius sprendimus. Taigi šis komunikatas remiasi trim ramšiais. Pirmiausia, tai yra e, maisto produktų tiekimo grandinė, po to ES taikoma geros praktikos pavyzdžių sistema ir trečias e, ramstis, tai yra veiksmingas visų normų taikymas valstybės narise. Pirmiausia, maisto produktų tiekimo grandinės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 Net ir jūsų komitetas pripažino, kad ji yra labai svarbi. Komunikate pasta, e, pripažinta, kad ta iniciatyva yra labai svarbi ir kad būtent nuo jos reikia pradėti kovoti su nesažininga e, priekybos praktika. Ir būtų gerai, jeigu kuo daugiau suinteresuotų šalių pasirašytų šią iniciatyvą. Ir mes žinome, kad labai daug stambių e, veikėjų jau tai padarė, bet mes norėtume, kad ir kuo daugiau smulkesnių įmonių, gamintojų, perdirbėjų ją pasirašytų. Mes komisijoje žinome, kad jūsų komiteto nariai mano, kad tiekimo grandinės iniciatyva turi silpnasias vietas. Bet to ir ūkininkų asociacijos kol kas e, atsisako pasirašyti po šią iniciatyvą. Taip yra ne dėl to, kad ūkininkams nereikia spręsti e, nesažiningos priekybos problemos. Ne, jiems tiesiog atrodo, kad ta iniciatyva nėra pakankamai veiksminga, nes nėra numatyta ją tinkamai gyvendinti. Todėl mes tengiamės savo komunikate kalbėti apie tai, kaip mes tenksimės įgyvendinti tą iniciatyvą. Ta darysime dviem būdais. Pirmiausia, mes pabrėžėme, kad mums reikia užtikrinti, kad visoje ES galiotų, būtų tvirtinti tie patys principai. Mes norime apibriežti, tu, apibriežti tuos principus ir tikimės, kad visoje Europos Sąjungoje visi maisto produktų tiekimo grandinės veikėjai, o jie yra tarpusavį labai dažnai susiję, tai žinome iš praeitėje vykusių skandalų, pritars tiems bendriems principams, kurie bus taikomi visoje Europos Sąjungoje. Antra, uh, Diskusijos su suinteresuotomis šalimis parodė, kad daug kas nerimauja dėl to, kaip bus įgyvendinamos visos šios nuostatos. Ir mums reikia atgrasimo priemonių. Ir girdėjome, kad baimė, ko gero, ko labiausiai atgrasys nuo nesažingos prekybos praktikos. Nes savanoriškos iniciatyvos gali pasiekti. T, t, t, tik tai, tam, tik tai e, nedaug be konkrečių saistančių priemonių. Taigi komunikate mes kalbame e, apie tos tris pagrindinės temas ir Taip pat e, sakome, kalbame apie tai, kad kaip pateikiami yra skundai, tuomet reikia užtikrinti visų šalių konfidencialumą ir nepriklausomos institucijos turi atlikti tyrimą. Ir taip pat komunikate kalbame ir apie labai svarbų sankcijų klausimą, nes sankcijos yra reikalingos tam, kad būtų vis, galutinai baig, uh, užbaigtas uh, tas pro, problemos sprendimo mechanizmas valstybės narėse. Ūkininkai sako, kad uh, šios sistemos nepakaks ir jei valstybės narės uh, sugebės įtikinti ūkininkus, kad jie sieks, jos sieks gyvendinti tinkamai tą iniciatyvą, tuomet gal ir ūkininkai ją parems. Komisija per kitus 15 mėnesių e, bandys įvertinti, kaip realiai yra gyvendinama tikimo grandinės iniciatyva. Mes atliksime studijos šiuo klausimu, išnagrinėsime įvairias detalės, pažiūrėsime tai, kaip valstybės narės gyvendina tą iniciatyvą, kokias priemonės taiko. Ir iki 2015 metų pabaigos mes sugrįšime jūsų komitetą ir galėsime jums pristatyti mūsų tyrimo išvadas ir pateikti naujas rekomendacijas dėl to, kokiu tolesnių veiksmų reikia. Dėkoju. Aš turiu, gerbėjai ponai ir ponios, štai tokį pasiūlymą. 15 žmonių užsirašė pasisakyti, todėl kiekvienas iš jūsų turės tik po vieną minutę savo klausimui užduoti. Ir mes galėsime pratesti svarstyti šį e, klausimą kitame komiteto posėdėje, nes e, ši tema yra labai svarbi. O tie, kas spės pateikti savo klausimus, tikiuosi po to galės sulaukti komisijos atsakymo. Pasižymėsime visus klausimus. Na, stengsime be abejo leisti kuo didesniam narių skaičių pasisakyti. Pone Belderi, prašau, jūs turit vieną minutę, nepamirškite. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju. pirminiai gamintojai. E, mes žinome, kad tai yra pažeidžiamiausia e, maisto tikimo grandinės grandis. 2011 metais mes kalbėjome apie gerąją praktiką ir praėjo trijai metai, o mes vis dar niekur, e, nieko nepadarėme. Belderzol, pavyzdžiui, net kreipėsi į teismą. Ir aš manau, kad kad e, mes turėtume suvokti tai kaip tam tikrą ženklą mums, kad mes turėtume imtis veiksmų. Labai dažnai išnaudojama yra padėtis e, tose šalise, kur situacija yra sudėtingiausia. Tenai ieškoma yra mažesnių mokesčių, mažesnių e, gamintis bandoma mažesnėmis sąnaudomis, Kada mes turėsime bendras taisyklės, kurios užkirstų kelią tokiems piknaudžiavimams? Pane Erans Garcija. Šis komisijos, šiame komisijos pasiūlyme kalbama apie rekom, e, įvairias rekomendacijas. Man atrodo, kad šis dokumentas tikrai yra labai silpnas. Žemės ūkio komitete mes. Uh, E, svarstėme jau pasiūlymą dėl e, tiekimo grandinės iniciatyvos. Ir aš norėčiau paraginti komisiją nepasiduoti valstybė narių spaudimui ir sukurti kontrolės agentūrą, kuri turėtų pakankamai priemonių, remintis kuriomis galėtų užtikrinti, kad valstybės narės e, laik, e, laikytųsi visų normų. Ir Ispanijos pavyzdys yra labai geras. Veikia, lab, viskas veikia labai gerai. Mes turime e, veiksmingas priemonės, kurios padeda mums, pavyzdžiui, kovoti ir su do, krize, kuri kilo dėl Rusijos embargo. Dėkuoju. Pane Maginės. Ačiū pirmininkė. Aš nepasisakiau e, ankstesniais klausimais, dėl to, kad aš norėjau e, turėti galimybę ilgiau pasisakyti šiuo klausimu. Taip, e, pirmininkė, aš pritariu jūsų pasiūlymą dar sugrįžti prie šio klausimu. Ir aš norėčiau paraginti komiteto narius suvokti, kad tai yra mums labai rūpima tema, nes komisija tikrai to nesupranta. Komisija, gal jūs galėtumėt suprasti, kad e, e, Europos e, parlamento Žemės ūkio komiteto nariai skirs ypatingą dėmesį šiam klausimui. Mes kalbame apie visą maisto produktų tiekimo grandinę. Ir mano klausimas komisijai, kurį jie sakys vėliau, yra toksai. Kaip jūs ketinate vertinti, kaip yra ta, laikomasi tos iniciatyvos, nes ta iniciatyva nėra privaloma. Kaip jūs nagrinėsite padėti valstybėse narėse ir ar komisija skirs ypatingą dėmesį e, šiems veiksmams, nes aš prašiau laišką ponui Junkeriui ir paprašiau, kad uh, E, ponas Junkeris į uh, už žemės ūkio, uh, ūkį atsakingo komisaro portfelį įtrauktų ir uh, atsakomybę už kovą su nesažinga priekyba. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū, pirmininkė, labai trumpai. Kalbame apie nesažiningą priekybą. Tai yra labai svarbi tema. Ir kaip ir pasakė ponė Maginės, mes turime skirti pakankamai dėmesio šiam klausimui. Aš beje taip pat parašiau laišką pono Junkeriui. Aš manau, kad mums reikia parengti pranešimą šiuo klausimu savo iniciatyvą. Maisto produktų tiekimo grandinėje labai dažnai iškraipoma, iškraipoma konkurencija. Labai dažnai vėluojama yra atlikti mokėjimus. Ir yra bendrovių, kurioms sumokama yra e, per 30 dienų, o yra vietų, kur e, gamintojai privalo laukti 100 ar net 200 dienų, kol gaus mokėjimą. O tai yra labai svarbu, labai svarbu yra suderinti mokėjimo klausimus. Pone pirmininkė, komisijos parengtas dokumentas yra labai įdomus, tik tai tai, kad jame nebėra pasakyta apie tai, kad kai kurie stambus veikėjai e, vykdo kainų karą ir siekia nuolatos mažiausios kainos, pasiteisinami tuo, kad to nori vartotojas. Bet vartotojas iš esmės irgi yra žmogus gaunantis atlyginimą. Ir, o taigi aš noriu pasakyti, kad maisto produktų sektorius kūrė darbo vietas. Ir mes dabar žūdome e, bendrovės, kurios veikia mūsų teritorijoje ir kurios kūrė pridėtinę vertę. Ir e, manau, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas. Reformuodami bendrąją žemės ūkį mes tengiamės sustiprinti e, ūkininkų padėtį, bet e, jau, e, kaip ir sakė ponas Kastro, vis tiek jie kenčia dėl to, kad jiems per vėlai yra mokama. Ir uh, Aš manau, kad mes turėtume parengti pranešimą savo iniciatyvą dėl šio dokumento ir taip mes galėsime tęsti dialogą su komisija. Man atrodo, kad mes turime užimti labai aiškę poziciją, kurią turėtume išsakyti savo iniciatyvą parengtame pranešime, nes e, ta, šis klausimas yra susijęs su visais ūkio e, sektoriais. Pone Kastinger. Dėkuoju. Aš norėčiau pratesti tai, ką sakė ponas Dentanas, ką, ką tik. 2010 metais mes parengėme savo iniciatyvą pranešimą, kuriame išsakėme Europos parlamento poziciją dėl nesažiningos e, prekybinės praktikos. Ir, nie, ir nuo to laiko niekas nepasikeitė. Manau, kad komisijos pasiūlymas nėra pakankamai drasus. Stambus uh, žaidėjai e, maisto produktų rinkoje yra labai galingi ir tai tikrai. E, ir tai tikrai mus gazdina. Pavyzdžiui, Austrijoje litras pieno dabar kainuoja 49 centus. Tai yra mažiau nei uh, vandens buteliukas. Tai tikrai yra baisu. Ir manau, kad labai svarbu yra siekti sutarimą su visais veikėjais. Ponas Bogovič. Iš tikrųjų, ūkininkai ir smulkus perdirbėjai dažniausiai ir yra silpniausiai šios grandinės e, grandis. Ir aš manau, kad mes. Uh, turime turėti kur kas griežtesnį reglamentavimą, o ne tik savanoriškų pagrindų taikoma kažkokį uh, taisyklių savadą. Slovenijoje mes uh, matome, kad labai dažnai produktai net nepatenka į e, parduotuvių lentynas. Be to labai yra mažinamos kainos, siūlomos kažkokios nerealios nuolaidos. Jau ką tik buvo paminėta visiškai neįmanoma pieno kaina. Be to vėluojama labai dažnai yra a, ir sumokėti ūkininkams. Ir visą tai kartu sudėjus daro didesnį žalą nei gyvalinės nelaivės ar net kariniai konfliktai. Pone Sender. Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pasiūlymas dėl savanoriškai taikomos geriausios praktikos yra tiesiog bandymas paslėpti, kad mes norime sudaryti kuo palangesnės sąlygas stambiems veikėjams. Mums reikia da, privalomų normų, kuri priverstų žmonės atsižvelgti į da, E, produkto savikainą ir nemažinti per nelik žemai kainos. Manau, kad būtų labai gerai, e, jei būtų pradėta žymėti, pavyzdžiui, e, ant maisto produktų, kokia yra produkto savikaina. Ponas Ferron. Merci, monsieur le président. Ačiū, pirmininkė. Ana, um, savaitgalį Prancūzijoje buvo baisių įvykių ir um, Bretai uh, ūkininkai uh, surengė protestą. Jie yra uh, būtent reglamentavimo ir tos laisvos priekybos aukos. Uh, Aš manau, kad e, prie, dar ir Rusijos embargą pridėti. Tai e, aš norėčiau užduoti tris tokius klausimus komisijai. Ką gali e, Prancūzijos daržovių ir vaisių augintojai padaryti, kovodami su ta visa nesažininga priekyba, šešėlinė priekyba? Ką galima padaryti, pavyzdžiui, su tokiu atveju, kuomet, tarkime, Vokietijoje šešėliniai šešėliniam ūkija dirba pasamdyti darbininkai, kuriems mokamas vos ketvirtadalis prancūziško atlyginimo. Ką galima padaryti, kovant su tokiais reiškiniais? Bardzo dziękuję, pan poseł Rope. Ačiū pirmininkė, manau, kad tai, tai vienas iš <clears throat> svarbiausių šiandien klausimų ypatingai tose šalyse kurią aš atstovaunu lietuvą kuriose yra labai žemas kooperacijos lygis ir perdirbėtojai jie kartu yra ir prekybininkai ir žinoma jie diktuoja kainas ir kas nebūtų sakykime baisu kad e, skiriant tiek nacionalinę tiek e, europinę paramą e, žaliavos gamintojams paprastai perdirbėtojai ir, ir pardavėjai e, pasistengė numušti taip kainas kad pasiimti ir savo pasididinti pelnus o pelnų jų niekas neskaičiuoja ir nežiūri ir e, būtent dabar vat, ir rusijos krizės, krizės atveju e, baltijos šalyse lenkijoje suomijoje yra pakankamai nukritę žemės ūkio žaliavos kainos bet nežiūrint į tai parduotuvėse kainos yra nepakitę ir iš tikrųjų šitas klausimas yra labai svarbus ir aš manau kad jisai, šitas klausimas reikalauja greitesnio sprendimo ir žmonės nesupranta kodėl reguliuodami vieną sritį nereguliuojam kitos srities visa grandinė turėtų būti sureguliuota. Dziękuję pani poseł McIntyre. McIntyre. Thank you, Mr. President. Um, Ačiū pirmininkė. Savos iniciatyvos pranešime, kurį parengiau šių metų pradžioje e, dėl gėlininkystės Dėl daržin, daržininkystės um, kalbėjau apie sudėtingą situaciją, kuomet augintojų pasikeimas mažėja. Komitetas uh, rekomendavo, elgio, kad Elgesio kodeksas, kuris būtų tarintas visų sunlišiotos šalių, ta gradinė uh, būtų prižiūrimas nacionalinių tarnybų kiekvieno valstybė narėje, kad būtų galima užtikrinti daug mm, geresnę uh, visą prekybą maisto grandinės priežiūrą. Kaip Jūs galvojate, ar reikėtų tokių nacionalinių priežiūros tarnybų, kurios kaip teisėjai prižiūrėtų situaciją šioje srityje? Haiteba. Dank u wel, voorzitter, voor het woord. Ik heb een drietal vragen, heel kort. Ačiū, pirmininkė, labai trumpai trys klausimai. O gal komisija gali pasakyti, kiek skundų jie yra gavę? jeigu negavote skundų, tai gal irgi apie tai galėtume pasakyti. Tai kaip jūs galite įvertinti, kiek gerai veikia maisto grandinė? Toliau vidaus rinka. Vidaus rinka yra nepaprastai svarbi žemės ūkio sektoriuje. Taigi, ar mums reikia koordinuoto kažkokio tai požiūrio iš Briuselio? Jeigu taip, kodėl komisija tiek daug reikalauja iš valstybių narių? nes e, aišku, kad jeigu bus pasiremiama tiek valstybėmis narėmis, tai bus labai fragmentuotas požiūris, nebus visapusiško požiūrio. Ir galiausiai, aišku, mes turime remtis augintojais ir mm, kooperatyvais, kitaip maž, nieko neturėsime. Osbovė. Pirmininkė. Palyginti su dabartinėmis diskusijomis. Žemės ūkio komitetas, Europos parlamentas bendrai prieš ketverius metus yra parengęs pranešimą, dėl kurio buvo balsuota plenarnėje sesijoje, dėl e, gamybos, perdirbimo ir pardavimo visų sektorių priežios. Ir man atrodo, kad tas pasiūlymas, kurį pateikė komisija, palyginti su tuo, ko parlamentas reikalavo, tikrai yra labai silpnas. Visiškai nėra jokio reikalingo atsako iš komisijos, palyginti su to, ko mes reikalavome. Tai aš galvoju, kad iš tikrųjų Žemės ūkio komitetas turi parengti naują pranešimą to klausimu. Tai vienas elementas. Antras elementas um, kokio požiūrio šiandien laikysis uh, komisija. Uh, dėl pirkimų mm, apjungimo, kuomet didelės priekybinės granti, grandinės viską superka grupuotų, sugrupuotų būdu, viską apjungia. Prancūzijoje šiandien tikrai yra tokie reiškiniai ir kainos tada dar labiau mažinamos, priekyba koncentruojama vienose rankose ir tai aš norėčiau, kad komisija atliktų tyrimą šio klausimu. Pani poseł Aguilera. Gracias, señor presidente. Eh, este punto. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Nors mm, prisijungiau kiek pavėluotai prie diskusijų, nes dirbau kitame komitete, vis tik tai noriu iškelti keltą klausimą. Uh, Kalbu kaip, kalbu kaip nauja parlamento narė, bet aš galvoju, kad e, iš tikrųjų reikėtų prisiminti 2009 berots e, dokumentą. Iš tikrųjų, galtinis rezultatas buvo mūsų vieningas sprendimas, vieninga nuomonė, kad tikrai nesažininga priekybinė praktika egzistuoja. Uh, Ir tikrai e, dirbo daug su augintojais ir e, gamintojais ir, ir tikrai visi pasisako prieš nesažiningą e, praktiką tiekimo grandinėje. Mm, tikrai tai kenkia smulkėsiems ūkininkams, augintojams, kooperatyvams. Jiem daromas didžiulis spaudimas, kad kainas kad kainos būtų mažinamos. Uh, Ir turiu pasakyti, kad e, tikrai e, žemės, produk, žemės ūkio produkcijos augintojai, gamintojai tikrai patiria pernelyg didelį spaudimą. Komisija turi labiau pasistengti, ji turi mm, parengti kažką daug daugiau nei vien tik tai savanoriškas elgesio kodeksas. Reikia e, tikros politikos šioje srityje, nes kitaip, jeigu nėra koordinavimo, tai neturi prasmės. Ja. Pane Schreier, vienai minutiai. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik, heb, uh, ik vind dat we meer tijd hiervoor moeten hebben. Er moet gewoon... Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad eh, šioms diskusijoms būtina skirti daug daugiau laiko. Kai eina kalba apie tokius klausimus, pavyzdžiui, antibiotikų patikrinimą ir taip toliau, ir taip toliau, reikia tiek daug klausimų aptarti. Uh, Mm, reikia išklausyti ne vien tik tai vieną dalį uh, maisto tiekimo grandinės. Mes turime galvoti, pavyzdžiui, apie mūsų mm, šeimos ūkių ateitį Europoje. Uh, iš tikrųjų, jeigu toliau dabartinės tendencijos tęsis, tai šeimos ūkiai išnyks ir liks tik tai stambiosios įmonės. Pani Ribeiro. Ačiū ir dabar paskutinė, pana Ribeiro. Komisijom prieš iniciatyvą, mes apsar du kodik voluntarijų dos boas práticas. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijai už pasiūlymą, tačiau mm, Elgesio kodekso tikrai nepakanka. 83 mm, procentai 83 procentam augintojų žemės ūkio pirminių gamintojų kaina išaugo ir tikrai reikia kovoti su nesažininga priekybinė praktika ir komisija turi labiau pasistengti, ji turi taikyti vieningas reglamentavimo taisyklės, kad būtų galima efektyviai kovoti su nesažininga mm, priekybos praktika ES. Paimkime pavyzdžiui pieno kvotas. Nėra jokių apsaugos mechanizmų Ir tikrai šiame kontekste ypatingai reikia mm, ginti pieno gamintojus, nes yra didžiulis spaudimas iš kitų šalių, kad kainos būtų mažinamos ir reikia sukurti reikalingus apsaugos mechanizmus. Labai ačiū. Panas Jaras jau išėjo, nepasisakė ir baigiame šį pasisakymų randą. Kitame posėdėje komisija galės pateikti atsakymus iš šios komentarus. Mes pasižymėjome ponios Dekas, pon Dekastro, ponios Maginės pasisakymus, kad e, komisija turėtų atkreipti dėmesį į situaciją labiau. Ir, aišku, kad tai turės daryti kita komisija. Na ir turėsime klausimų ir paskirtajam komisijos nariui šią temą. Noriu padėkoti visiems už jūsų pasisakymus ir klausimus. E, tik tai labai atsiprašau, kad turėjome skubėti. Tačiau ši diskusija vis tiek buvo naudinga prieš e, paskirtojo komisaro klausimus. Na, o dabar trumpa pertraukėlė prieš koordinatorių posėdį.